Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti jūs susirinkusius čia, Europos parlamente, mūsų konferencijoje, kurios esmė, e, kurios pagrindinė tema yra investicijos į tikrąją ekonomiką. Ir prieš pradėdamas dirbti pagal darbo tvarkę, norėčiau dar kartą pasakyti ir man atrodo, kad iš tiesų tai yra labai svarbu, kad mes visi esame sukresti to, kas įvyko Japonijoje. Baisus pranešimai nesibaigia ir jeigu mes tikė, galime liktai jau ir pradėti tikėtis, kad baisiausia jau praeitie, tačiau mus pasiekia naujos naujienos, kurios įrodo, kad dėje katastrofa dar nesibaigė. Todėl aš norėčiau, kad mes e, tylos minutę pagerbtumėme aukų atminimą. Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti šiandien atvykusius pas mus nacionalinių parlamento atstovas, atstovus. Iš tiesų netaip dažnai turime galimybę pabendrauti su nacionaliniu parlamento atstovais čia, Europos parlamente Briuselį ir mes džiaugiamės, kad jūs taip gausiai susirinkote. Iš 18 valstybių narių atvyko e, parlamentarai į mūsų šią konferenciją. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad jūs atsakėte į mūsų klausimyną ir pakomentavote e, tuos klausimus, nes tas klausimynas tarsi papildo mūsų komiteto parengtą rezoliuciją. Taigi dėkoju Jums už Jūsų atsakymus. Kaip žinote, krizės komitetas. E, buvo įkurtas 2009 metais, tai yra laikinasis komitetas, taigi jisai dirba jau pusantrų metų, pirmą pusmetį jisai bandė nagrinėti krizės priežastis ir parengti e, politinės rekomendacijas, rekomendacijas, kokiu priemonių būtų galima imtis. Aš tiesiog norėčiau trumpai apžvelgti tas priemonės. Visų pirma, mes konstatavome, kad Europos e, sąjunga e, atsidūrė kritinėje situacijoje ir jeigu mes nepakeisime savo kelio, tai tuomet mes susidursime ne tik su e, status quo e, krizės, bet taip pat netgi patirsime regresą. Taip pat mes e, konstatavome, kad ES turėtų kiek įmanoma daugiau veikti tarptautiniuose formuose, nesvarbu ar didžiajame 20-uke, ar jungtinių tautų specialiuose darbo grupėse, ar investicinėme banke, turėtų visur kalbėti vienu balsu ir turėti savo atstovą. Tai reiškia, kad mums reikia labai stipriai stiprios Europos Sąjungos komisijos ir labai stipraus komisaro, kuris būtų atsakingas už šituos klausimus. Taigi šiuo metu tai yra aktualiausios problemos, nes šiuo metu yra daromi dvišaliai susitarimai e, ir daug, daug tokių nutarimų e, priimama be Europos parlamento ir parlamentarai tik tai vėliau sužino apie priimtus sprendimus. Taip pat mes e, konstatavome, kad yra labai svarbu, kad Europa e, siekdama išlikti vis augančioje pasaulinėje kon konkurencijoje turėtų e, gerinti savo technologijas ir tai įmanoma tik tai e, veikti tarptautiniu mastu. To nebus įmanoma pasiekti, jeigu valstybės narės veiks e, e, atskirai. Ir tai yra susijęs tokiais sektoriais kaip energetika, skaitmeninė darbo tvarkė, logistika, transporto e, sektorius ir panašus sektoriai. Taigi investicijos į naujas infrastruktūras ir technologijas e, galėtų būti fina, tos investicijos galėtų būti finansuojamos iš euro obligacijų ir ponas Maištant apie tai vėliau pakalbės. Taip pat mes e, teigiame, kad mums turėtų pavykti e, paskatinti e, mažas ir vidutinės įmonės, nes tai yra ES ekonomikos pagrindas. E, mes turime stengtis taip paremti e, MVI, kad jos ir toliau išliktų ES ekonomikos stuburų. Ponios ir ponai, šiandien mes tam tikrą prasme pasiekėme dialogo kulminacija dialogo tarp krizės komiteto ir nacionalinių parlamentų e, atstovų, nes jau keletą mėnesių vyksta tas dialogas. Taigi aš norėčiau dar kartą pasidžiaugti, kad tiek daug jūsų nacionalinių parlamentų atstovų atvyko čia į Briuselį. Mes patys bandėme e, susidaryti įspūdį apie tai, kas vyksta valstybėse narėse. Vykome į valstybės narės, susitikome su parlamentarais. Pavyzdžiui, Čekijoje buvo, lankėmės Čekijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje, Berlyne, Vokietijoje, o kitą savaitę, pirmadienį ir antradienį, lankysimės Atenuose, kad galėtume susipažinti su situacija Graikijoje, būdami vietoje. Šiandien, šiandien mūsų konferencija susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje mes kalbėsime apie būtinas ilgalaikės investicijas, kurios padėtų užtikrinti ekonomikos augimą ir užimtumą, darbo vietų kūrimą, nes visi žinome, jeigu nepavyks užtikrinti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, tai mums nepavyks atgaivinti ekonomikos ir sumažinti e, skolų. Toliau antroje dalyje mes kalbėsime apie tai, ką reikia daryti, kad e, strategija ES 2020 iš tiesų pasiektų savo tikslų. Mes visi prisimename, kad pirmasis bandymas vadinamoji Lisabonos strategija, kurios tikslas buvo iki praėjusių metų pabaigos Europą paversti. E, pirmaujančio ekonomikos rytyje ir e, žiniomis grindžiamos visuomenės rytyje e, lyderė, mums to nepavyko. Norėčiau pristatyti e, svečius. Iš kairės man sėdi Tomas Mirau, jis yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas. Jis per pastaruosius du metus vadovavo šiam bankui ir padėjo jam atlaikyti krizę. Ir taip pat yra labai svarbu, kad šiandien banko teikiami kreditai E, bankas teikia per savo istoriją daugiausia kreditų būtent šiemet ir tai sudaro 9 bilijonų eurų. Jis, ponas Mirau, anksčiau dirbo Berlyne ir jisai taigi. E, yra patyręs ir politinės karjeros, ir taip pat e, verslininko karjeros. Ir norėčiau dar pasakyti, kad po to, kai ponas Mirau e, baig savo pranešimą, mes galėsime e, komentuoti jį ir taip pat kalbėsime, tris, aptarsime tris pirmininkaujančias valstybės. Ir mes išklausysime tų valstybių narių, kurios e, yra, e, kurios šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjunga ir pirmininkauja anksčiau. E, tai aš čia turiu omenyje Vengriją, Belgiją ir Lenkiją. For... Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį, kad pristatėte mane maloniai žodžiais. Labai malonu yra, kad turiu galimybę keistis nuomonėmis su jumis Europos sąjungos piliečių atstovais, kurie atstovaujate piliečiams europiniu ir e, nacionaliniu lygmeniu. Labai džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę taip pat kalbėti greta kolegos e, Europos investicijų banko pirmininko pono Maištado. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu, kadangi mes esame trečiasis partneris. Ir pirmininkė, labai džiaugiuosi tuo, kad skiriate jūsų brangų laiką tam, kad kartu galėtume aptarti vienus iš sudėtingiausių uždavinių šiuo laiku. Tai yra kaip atgaivinti e, tikrą ekonomiką kaip aktyvaus, tačiau tvaraus augimo variklį. Kaip žinome, praeitais metais Europos ekonomika pradėjo vėl aukti ir bendrai produkcijos apimtis išaugo 1,8 procento 2010 metais tačiau išlieka dar daug ir susirūpinimo. Uh, E, neramumo, kadangi toliau dedamos pastangos, aišku, stiprinti eurozoną, tačiau daug vakarų Europos valstybių dar susiduria su rimtais fiskaliniais iššūkiais, o vidurio ir rytų Europos augimas vis dar didelė dalimi yra nulemtas išorės veiksnių, tai yra kitų e, toliau pasistumėjusių e, ekonomikų ir uh, žaliavinių prekių kainų. Vis tik tai e, pagalvokime apie tai, kaip naftos kaina neseniai staiga iššoko ir kaip tai e, įtakoja augimą ir infliaciją. Tačiau yra ir e, gilesnių priežasčių, kodėl reikia nerimauti. Yra didelis susirūpinimas dėl to, kad e, krizė išryškino tam tikras labai silpnas pusės ir be abejo reikia suprasti, kad kad taip nebuvo įmanoma krizės pačiu pik, pačio piko metu, tačiau per atimiausius metus lab, bus labiaus, svarbiausia grįžti prie tvirto augimo modelio. Taigi norėčiau kalbėti apie svarbiausias rytis. Visų pirma, tikrosios ekonomikos, realiosios ekonomikos stiprinimas. Uh, Tai e, visų pirma, Europa turi atgaivinti savo ilgalaikę, savo senas e, tradicijas, kuriomis didžiuojasi, tai yra gamybos tradicijas. Mūsų ekonomika negali pasiremti vien tik tai finansinių statybos ar paslaugų sektoriais. Būtina galvoti apie tai, ką žino visi ekonomistai, kad e, argi mes Ar mes tikrai praturtėsime tik parduodami a, namus? Europa turi galvoti apie savo technologinius pranašumus, apie išsilavinusią darbo jėgą ir turi sustiprinti savo stuburą. Tai yra vidutinio dydžio įmonės, kurios turi būti augimo ir darbo vietų kūrimo variklis. Tam, aišku, reikia e, pastangų kiekvienoje valstybėje, jos viduje, bet taip pat ir Europos tai ir tarptautinių lygmenių. Kai kurios rytų ES valstybės vis dar turi visą eilę darbų, kurios turi įvykdyti, tai yra ir reformos, privatizavimo e, srityje, verslo aplinkos gerinimo srityje, stiprinant konkurencingumą, privatų sektorių, privataus sektoriaus augimą vėl atgaivinant. Aišku, ir vakarų Europos valstybėms tas pats pats taikytina. Be to, bendros, bendrą rinką reikia stiprinti tam, kad būtų galima pasinaudoti šalių pranašumais. Reikia būtent e, ekonominė e, integracija vykstant toliau pasinaudoti šalių e, pranašumais. Ir čia aš norėčiau pateikti tris e, dar išliekančių kliūčių pavyzdžius. ES paslaugų direktyva, direktyvos vis dar neapima visos eilės paslaugų sektorių, kuriems būtų. Tai, e, būtų labai naudinga, jeigu juose būtų sustiprinta konkurencija, jeigu būtų suderinta e, įstatyminė bazė iš tikrųjų reikia dar daug pasistumėti, kuriant bendrą rinką. Toliau, labai svarbu galvoti apie aukštojo mokslo ir profesinio išsilavinimo kvalifikacijų tarpusavę pripažinimą. Čia dar reikia daug ką padaryti. Ir dar rytų Europoje e, dėje verslui tenka pernelyg didelė našta, vis dar pernelyg sunku yra stengiantis prisitaikyti prie ES visų standartų reikalavimų sukūrus tinkamas paskatas, pavyzdžiui, novatorišką e, mokesčių sistemą, kuri um, skatintų plėsti e, darbo jėgos panaudojimą ir baustų už žalą aplinkai, valdžios institucijos galėtų sukurti deramas sąlygas, kuomet atsikurtų novatoriška gamyba e, pagal aukščiausias technologijas. Antras dalykas - finansų sektorius refinansavimas, e, apibrėžimas iš naujo. E, krizės vienas iš padarinių yra naujos įstatyminės bazės e, ir priežiūros įvedimas šį sektorių stiprinant. Bazelis 3 yra labai svarbus, stiprinant kapitalo reikalavimus ir, ir tikrai tai yra sveikintini žingsniai reikia e, tikrai pasimokyti deramai iš to skausmo, kurį sukėlė um, skolinimasis užsienio valiuta, tas ypač pasakytina apie rytų Europos valstybės. Ypač svarbu galvoti apie visas reikalingas reformas, kad būtų galima laiku prisijungti prie eurozonos. Uh, o toms valstybėms, kurios e, negali ar nenori įstoti į, Europos, į eurozoną, reikia galvoti apie vietos valiutos e, rinkų plėtojimą ir atsisakyti skolinimuose užsienio valiuta. Tuo pat metu turime užtikrinti, jog finansų sektorius vėlgi taptų realiosios ekonomikos tarnas, o ne kažkokia savaime pati tik apie save galvojantį sistema, tikslas pats savaime. Ir reikia jau atsisakyti tokių pasenusių savokų, kaip, pavyzdžiui, pernelyg didelis, kad galėtų žlugti reikalingas stiprus reguliavimas ir priežiūra, reikalinga <clears throat> reguliavimas per sieną, tam, kad būtų galima sustiprinti šios sistemos atsparumą ir kad būtų galima užtikrinti, jog um, realusis, realioji ekonomika ir jos įmonės turėtų prieigą prie finansavimo. Toliau. Um, ekologiškai sveikesnė ekonomika, žalesnė ekonomika, e, judėjimas link to. Europos ekonomika palaipsniui auga, išbrenda iš krizės su novatoriškais produktais. Ekonominė krizė paskatino diskutuoti vėl e, paskatino visas tas diskusijas dėl aplinkos apsaugos ir visų žalingų e, elementų lyg ir į tam tikrą kontekstą, į, į, antri, į antrą planą. Tačiau reikia galvoti apie klimato kaitos iššūkius, kurie dar neišspręsti. E, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko regiono šalise iš tikrųjų tai aktualu. Jeigu rytų Europa nespręs tų iššūkių, tai ji nesugebės sušvelninti e, klimato kaitos ir pakenks savo konkurencingumui. Akivaizdu, kad reikalinga galvoti apie tvirtą investavimo pagrindą tokiai augimo strategijai užtikrinti. Ir kuomet, aišku, yra toks skausm, skausmingas taupimo laikotarpis, tai yra įtin aktualu. Ir galbūt čia būtų galima pasiremti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko patirtimi. Ką iš esmės mes Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankė darome, tai mes mobilizuojame privataus sektoriaus lėšas investicijoms mūsų regionuose įvairiose ekonominės veiklos rytise. Pavyzdžiui, ERPB e, paremė Volkswageno, tarkim, e, plėtimas į, į Rusiją, bet taip pat ir, pavyzdžiui, Barlinek, Lenkų kompanijos augimą, kad ji galėtų plėstis, pavyzdžiui, Ukrainą ir tiekti um, medinės grindis ir Kodėl mes esame patrauklus investuotojams? Mes galime suteikti finansavimą, kuomet nėra to finansavimo prieinamo iš kitų šaltinių. Mes esame pasirengę pasidalyti riziką su komerciniais partneriais ir prisėmėme riziką į savo balansus, į savo sąskaitas. Ir mūsų tikrai yra puikiai praeitis, puikius praeities rezultatai dėl to atsargaus investavimo, atsakingo rizikos prisėmimo, konservatyvaus finansinio tvarkymosi. Iš tikrųjų, praeitie mes esame sugebėję iš esmės pakeisti ekonomiko augimą, tačiau mes visuomet labai atsakingai įvertiname riziką mes turėjome galimybę todėl sureaguoti į krizę sparčiai ir lemiamai. Mes turime galimybę spręsti ir naujai iškylančių, iš, iškylančius iššūkius, pavyzdžiui, tarkime, Egipte ar kitur Šiaurės e, Afrikoje, jeigu mūsų akcininkai pageidaus, kad mes tą padarytume, mes tai galėsime padaryti. Mm, aš nesakau, kad e, trigubo A reitingavimo modelis e, kaip valstybinė institucijai, kuri, kuri, kuri, kuri priklauso 61 vyriausybei plus ES, ir EIB galėtų būti e, tinkamas finansa, e, modelis finansiniam sektoriui kaip po tokiam. Galbūt ne, tačiau manau, kad RPB požiūris į ekonominę raidą yra labai svarbus, iš jo galima pasinaudoti, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie valstybinės politikos tikslų formavimą. Ir kuomet valstybinio sektoriaus išteklių yra vis mažiau ir mažiau, e, mūsų sėkminga patirtis gali būti labai naudinga, papildant, aišku, privačiomis lėšomis valstybinės, o, valstybinio sektoriaus politikos tikslų siekimo pastangas. Mintis yra tokia, kad reikia m, mm, vykdyti tokią veiklą, kuri būtų naudinga visai ekonomikai. Toks požiūris yra naudingas naudingas dėl e, dviej, iš dviejų požiūrių. Visų pirma, aišku, valstybinio sektoriaus kišeniai tai yra jau našta palengvinama. Um, RPB, pavyzdžiui, praeitais metais e, galime skaičiuoti didelę sumas ir be to reikia nepamiršti, kad mes remiamės ta sąlyga, kad geriau yra par, pasitelkti privataus sektoriaus pagalbą, ieškant um, naudingų, efektyvių sprendimų. Uh, kurie padėtų valstybiniam sektoriui gyveninti savo tikslus, kad nereikėtų valstybiniam sektoriui e, veikti vienam ar netgi, kas dar blogiau, veikti prieš privataus sektorio um, interesus. Taigi um, mes dirbame labai atsakingai, o ir mūsų kapitalas yra kiek daugiau kaip 5 milijardai. Bendrai mūsų bendras kapitalas yra maždaug 13, 30 e, milijardų. Mūsų veikla yra labai specifiška, ypač tai pasakytina apie bendrą finansavimą, kuomet dirbame su privataus sektoriaus partneriais ar investuojame į privataus sektoriaus projektus. Tai yra būtent finansavimų, in, investavimų paremtas požiūris. Uh, vyriausybė kiekviena turi savo politikos lygmenius, kiek įtakoja privataus sektoriaus veiklos pelningumą per fiskalinės ar reguliavimo priemonės kai eina kalba apie žalę ekonomiką, čia pagrindinis pavyzdys būtų tinkamai kalibruota, tinkamai parinkta kaina už CO2 išlakas jūs kaip politikos e, formuotojai, teisės aktų prieimėjai, tai yra valstybinio sektoriaus atstovai, jūsų sprendimai yra lemiami. Jūsų sprendimai gali sukurti bendrą bazę, kurios, kuri paskatintų atsakingą e, rizikos prisėmimą, kad būtų remiamas tvarus augimas, kad nebūtų vaikomas neatsakingos rizikos e, prisėmimo, kur kuomet finansinė katastrofa būtų dar didesnė. Ačiū už Jūsų dėmesį. Dėkoju, ponė Mirau, už šią įžanginę kalbą. Dabar suteiksiu žodį Jums pakomentuoti tai, ką išgirdote prieš suteikdamas žodį nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento atstovams norėčiau pasakyti, e, pasidžiaugti, kad turime dar vieną svečią. Pana Žek Delor prisijungė prie mūsų prieš porą minučių. Labai ačiū, kad prieimėt mūsų kvietimą ir kad atvykote į mūsų posėdį. Pona Žak Delor šiandien vakare mūsų vakarienės metu sakys sveikinimo kalbą ir mes žinome, kad jis yra būtent tas asmo, kuris paskatino vidaus rinkos kūrimą, todėl mes tikrai labai džiaugiamės, kad jis dalyvauja mūsų konferencijoje. Na, o dabar pereikime prie diskusijos. Šia, šioms diskusijoms įžanga padarė ponas Tomas Mirau ir visų pirma e, suteiksiu žodį Vengrijos E, parlamento atstovui, e, po to Belgijos atstovui, kurie anksčiau prieš Vengriją pirmininkavo Europos Sąjungai ir paskui kalbės ponas Kleiner, kuris yra, e, atstovas, kuris yra Lenkijos atstovas, kuri pirmininkaus po Vengrijos. Taigi, kaip minėjau, tai yra tas pirmininkaujančių valstybių trejetas. Kiekvienas iš jūsų turi dvi minutės, prašau jūsų laikytis to duoto laiko, nes kitaip mes nespėsime visi pasisakyti. Köszönöm, elnök úr, a szót. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti nuoširdžiai visus čia susirinkusius ir norėčiau padėkoti už galimybę pakalbėti šioje konferencijoje. Mums, Vengrijai, pirmininkaujančiai valstybei, yra svarbus dalykas kova su krize ir mes manome, kad reikia didinti konkurencingumą, nes tai yra susijęs su tuo, kad būtent per ekonomikos augimą galima sumažinti e, neligumus, kažkokius siekti geresnio subalansavimo ir skatinti darbo vietų kūrimą. E, šiuo metu mes matome e, ekonominio ir finansų sektoriaus restruktūrizaciją ir būtent dėl to yra labai svarbu, e, kad ES vykdytų savo S 2020 strategiją artimiausių metų. Yra labai svarbu, kad ES nugalėtų finansų ir ekonominę krizę nele, ir neleistų jai dar labiau didėti. Taigi, kaip jau ponas Mirau gerai pastebėjo, mes turime parengti eu, e, ekonominę politiką, kurioje ES kalbėtų vienu balsu, būtų vieninga. Todėl mes turime atrasti visus tuos aspektus, kurie padėtų mums e, sukurti ekonominį ir finansinį stabilumą ES ir skatinti ekonomikos augimą, mes turime kovoti su dideliu nedarbu, turime remti MVI, taip pat mokslinius tyrimus, išsiaiškinti situaciją dėl patentų. E, taip pat labai svarbus klausimas yra e, darbuotojų e, laisvo judėjimo galimybė ir ypač kalbant apie tuos darbuotojus, kurie yra atokiuose regionuose. Mes turime ieškoti priemonių, kurios padėtų rengiant biudžeto politiką tiek ES e lygių, tiek nacionalinėse valstybėse e, siekti didesnio tos biudžeto politikos veiksmingumo. Til aš norėčiau paminėti tuos aspektus, kurie padėtų mums e, siekti šių tikslų. Ir mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, sieksime, palaikysime e, visas tas priemonės, kurios padės įgyveninti S2020 strategiją. Ir prie tų priemonių reiktų paminėti e, vandens valdymo klausimus, ekologinius, energetinius klausimus. Taip pat reikia išsiaiškinti patentų situaciją, kaip jau minėjau, kalbant apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, tai taip pat yra labai svarbus aspektas, reikia nepamiršti ir e, jo finansavimo. Artimiausių metų esminis klausimas bus e, finansinės paramos regionams e, skirstimas ir čia reikia nepamirsti bendros žemės ūkio politikos ir būtent per visus šios aspektus mes turime siekti ilgalaikio stabilumo. Pirmininkas dėkoju. Toliau Lenkijos atstovas. Mikro, mikro. Bėtojas kalba be mikrofono. Okay. Voilà. Me. Mr. Chairman, Mr. Miro, um, Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ponė Mirov, ačiū Jums labai už Jūsų pranešimą, prieš aptardamas e, temą, norėčiau išsakyti Belgijos pritarimą svarbiems susitarimams sudarytam šią, šią savaitę. Taip pat norėtumėm padėkoti ponui Barosui ir Van Rumpojui, taip pat ir e, nacionaliniams vadovams, kurie labai e, taikliai numatė susitarimus, kurie padės apsaugoti mūsų ekonomiką ir socialinius modelius. Kaip ir visuomet yra platus sutarimas, pritarimas iš visų pusių mūsų nacionaliniam par par parlamente tam, kad Europa atlieka labai svarbu vaidmenį formuojant mūsų e, socialinę ateitį. Toliau tęsiu Olandų kalbą. Norėčiau padalyti savo kalbą į keturias dalis. Taigi pirmoji dalis, kolegos, turime politinę prievalę užtikrinti, kad uh, spaudimas nulemtas ekonominės finansinės krizės nepasikartotų. Mokesčių mokėtojai dabar už tai moka ir turime užtikrinti, kad nacionaliniai ir Europos politikos formuotojai sumažintų finansinės sistemos riziką iki minimumo ir naudodamasis galimybę norėčiau, pa, norėčiau pakartoti principus, kuriuos norėtumėm pabrėžti Kaip e, B kalbėjo Belgijos parlamente, ekonomika atsigaus tik tuomet, jeigu finansų sistema bus e, tokia, kad e, žlugęs bankas negalėtų būti remiamas valstybės sektorius, iš dalies ar visiškai privatus sektorius. Antra, kur galėtų būti naudinga Europinė pritinė vertė. Čia galėtų būti infrastruktūros e, projektai, pavyzdžiui, skirti duomenims, transportui, toliau. E, tyrimai, taikomoji veikla. Mes e, norėtumėm, kad trys procentai bendro nacionalinio produkto būtų skiriami tam, tačiau smulkus vidinis verslas čia turėtų dalyvauti. Reikėtų įgyvendinti bankininkistės sektoriui um, reformą pagal Bazelės 3 reglamentą ir uh, tai neturėtų padaryti žalos bankams. Mes žinome, kad uh, Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas gali remti uh, priekybą įvairiose šalise, tačiau e, vis dėlto smulkiam vidutiniui verslui tai išlieka problema. Taigi, e, pirmininkė pirmininkausios Belgijos e, vardu išsakiau pastabas. Dėkui dabar, panas Kleineris. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Mirovui, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko pirmininkui, už labai įdomų pranešimą. Norėčiau e, padėkoti už viską, ką e, jo bankas e, darė ir daro Lenkijoje, kitose Europos valstybėse. Tikimės, kad ir ateityje bankas prisidės netgi dar labiau sprendžiant ekonominės ir finansų problemas Europoje. Gerbėmieji, šios diskusijos susilaukė didelio susidomėjimo ir tai rodo, kad mus visus neramina Europos ateitis. Visi tai suvokia, ne, nepaisant viešai išsakytų pareiškimų, padėtis vis labiau komplikuojasi ir finansinių požiūrių, ir ekonominių, ir politinių, kaip ir socialinių požiūrių didėja nedarbas trūksta socialinio saugumo jausmo, e, žmonės e, vis labiau nusivelia, dėl to išsakomos radikalios pozicijos, e, besitėsianti krizė, taip pat ir maisto krizė, energetikos krizė visame pasaulyje reikalauja, kad mes įgyvendintumėm gerai apgalvotus veiksmus. Vis dėlto iki šiol uh, veiksmai ir priemonės yra nedekvatus poreikiams. Uh, politiniai interesai svarbesni už europinį solidarumą. Ir pastaro metų istorija rodo, kad netgi elitinio Europos klubo nariai tam neatsparus, nepaisant įvairių pareiškimų, Lisabono strategija iš tikrųjų nestiprina Europos pozicijos palyginti su JAV, Kinija ar kitom stipriom valstybėm. Turėtumėm būti savikritiški ir pasakyti, kad Europa vis labiau atsilieka reiškiama vis daugiau skepticizmo europinių lygmenių ir žinoma galima sakyti, kad e, tos nuomonės nepagrystos, galbūt kai kurios e, ir pagrystos, nereikia tik tai jas minėti, bet turėtumėm būti pragmatiški ir nagrinėti netgi blogiausius scenarius, nes net ir geriausia diagnozė nieko neduos, negu neįsimsime veiksmų, mes tiesiog pakirsime Europos institucijų veiksmus. Ir e, reikėtų pasakyti, kad iki šiol reakcija nebuvo pakankama. Ir atrodo, kad galbūt tie, kas atsakingi už sprendimų priimus, priims vis labiau kontroversiškus sprendimus, o poveikį tų sprendimų pajus mūsų vaikai ir anūkai. Šiandien mums kyla labai uh, didelis iššūkis. Uh, Strategijos Europa 2020 įgyvendinimas ir klausimas turėtų būti toks, ką mes galime padaryti, kad užtikrintumėm ilgalaikį finansavimą, didinti užim, užimtumą, jeigu neturime, jeigu neturime finansavimo. Reikia užtikrinti finansavimą, kuris būtų adekvatus iššūkiams spręsti. Ir e, jeigu ištekliai riboti, rizika e, didelė, e, tai pasiekti realiai strategijos Europo 2020 tikslų negalėsime. Ir nacionaliniai parlamentai e, privalo įtikinti savo vyriausybės, kad Europos ir eurozonos ateitis priklausys nuo Europos solidarumo. Turėtumėm bandyti atsverti vystimosi netolygumus. Mes turime užtikrinti, kad 27 valstybių ES traukinys sėkmingai pasiektų savo kelionės tikslą. Dėkui.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 The significant levels of public indebtedness and deficits cannot be reduced overnight. This requires serious measures and strong economic. Tai reikalauja labai rimtų priemonių, ekonominio koordinavimo ir aišku, uh, Išlaidų mažinimas nėra sprendimas, bet tai būtinos priemonės finansiniam stabilumui užtikrinti, o be to negalėsime gyventi savo ilgalaikės politikos, kuri duotų pritinės vertės 27 valstybėm narėm. Mes turime bendrą ES e, strategiją siekiant ekonominio augimo ir didesnio užimtumo ir pritarčiau panai Mirovui, kad reikia stiprinti tikrą ekonomiką ir galėčiau e, pridurti, kad turėtumėm į, susielgti į tai, kad padidintų ES konkurencingumą, pabaigdami kurti bendrą vidinę rinką, išnaudodami visą potencialą, aišku, galime visuomet sakyti, kad smulkios vidutinės įmonės yra esminės mūsų rinkai, tačiau šiandien tebe turime padėti e, joms sudary, ir sudaryti gilesnės galimybės gauti finansavimą, e, mažinti administracinę naštą ir kadangi nekarta buvo minėta Rytų Europą, tai galėčiau e, kaip naujos valstybės narės atstovė pasakyti, pasakyti, kad ne eurozonos narės turėtų turėti galimybę e, veikti vienodomis sąlygomis su kitomis valstybėmis, apibrėžiant prioritetus. Visi plaukiam tuo pačiu laivu, tam pačiam vežime sėdime ir e, turime užtikrinti, kad Europos pridėtinė vertė būtų e, skirta kiekvienam ES piliečiui. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį Bulgarijos parlamento atstovui. Prašau. Thank you, Mr. Speaker, dear colleagues. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Manome, kad yra ne viena problema, kur reikia spręsti. Pirmoji problema - finansinis stabilumas, tai galbūt svarbiausias klausimas, kurį turėtumėm svarstyti. Ir antra - tai parama ekonomikai. Uh, kadangi būtent to, tokia parama, e, parama e, smulkiam vidutiniam verslui užtikrins didelį augimą ir tai padės mums pasiekti strateginių tikslų numatytus Europa 2020 strategijoje. Kalbant apie finansinį stabilumą, mūsų e, pagrindinė problema yra pernelik didelis įsiskolinimas, tai reikia spręsti, žinoma, tai reikia daryti labai atsargiai. Uh, Tačiau manome, kad valstybės tai gali padaryti. Mūsų, mūsų valstybė Bulgarija turėjo numačiusi dešimtiesiams metams E, perteklinio biudžeto procedūrą, tačiau buvo tai išaldyta e, ir 11 e, numatom biudžeto deficitą lygų 2,7 procentam. Dabar svarstomas Bulgarijos finansinio stabilumo paktas, čia būtų keli veiksniai, vienas iš jų būtų viešojo sektoriaus dydis, jis neturėtų būti 27 procentai. E, biudžeto e, deficitas turėtų būti nedidesnis kaip 3 e, procentai, tai turėtų lemti ekonominis ciklas ir maždaug barjeras turėtų būti 3 procentai. Trečiasis klausimas būtų mokesčių politika. Manome, kad ji turėtų būti nuosekliai, turėtų nesikeisti kasmet siekiant tvaraus augimo ir stabilios ekonominės aplinkos. Uh, Bulgarijoje numatome, kad mokesčių e, normos e, būtų keičiamos, jeigu tam pritars tik tai du trečdaliai parlamentarų. Manome, kad e, tai investuotojų akise užtikrins pas, pasitikėjimą ir tai padės sukurti aplinką reikalingą investicijoms ir darbo vietoms užtikrinti. Užtikrinus e, e, finansinį e, stabilumą, paramą smulkiam vidutiniam verslui, manome, ES galės pasiekti ilgalaikių investicijų tikslų, siekiant ekonominio augimo ir daugiau darbo vietų. Dėkuoju toliau Ludot Ševček iš Čekijos Respublikos. Kolegyně, dovolte, abych vás pozdravil jménem České delegace. Řadě bych chtěl poznamenat, že... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čekijos Respublikos delegacijos vardu norėčiau visus pasveikinti. Kadangi dešimt metų esu jau savo poste, tai per tuos dešimt metų aš tikrai turėjau daug galimybių susitikti su Europos parlamento nariais ir tikrai buvo nedaug e, žmonių, kurie būtų tokie kompetitingi kaip delegacija, kuriai vadovavo ponas Klinsas ir mes e, jūsų vizito metu kalbėjome apie deficito mažinimą ir su tuo susijusiais klausimais. Aš norėčiau tikrai nulenkti galvą prieš jūsų darbą, nes jūs lankėtės įvairiose valstybėse ir išklausėte jų parlamentarus ir tikiuosi, kad jūs tą darysite ir ateityje. Aš norėčiau paminėti Prahos karolio tiltą, nes būtent ant to karolio tilto galima suvokti visą Čekijos istoriją. Inai netgi ir susijusi su didelėmis stichinėmis nelaimėmis, tas tiltas buvo po jų remontuojamas, tačiau aš tikiuosi, kad lygiai taip kaip ir to tilto atveju, jeigu mes sugebėjome nugalėti praeities krizės, mes nugalėsime ir šią krizę. Ir būtent jūsų darbo dėka jūs gal, galėjote susipažinti su Senato pozicija. Todėl dabar aš norėčiau pasakyti tokį dalyką. Mes dažnai kalbame apie solidarumą. Solidarumas yra ypatinga vertybė. Tai yra neišvengiama vertybė tokiu laiku, kai trūksta kitų vertybių. Tačiau norėčiau perspėti, kad solidarumas negali tarp, tapti ideologija. Žmonės negali tap, virsti pasiveis ir laukti, kol už juos solidarumo vardu padarys darbus kiti. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį e, socialdemokratų frakcijos atstoviai Lizai Jakonsarė iš Suomijos, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu šio komiteto narė ir norėčiau pasakyti, kad mes krizės dar dėje nenugalėjome. Praėjusi savaitgali vyko, vyko viršūnių sustikimas, kur buvo kalbama apie Portugalijos vyriausybės vaidmenį. Taip pat reikia kalbėti apie realiosios ekonomikos vaidmenį. Ir būtų labai svarbu, kad finansų sektorius būtent tarnautų tai realiai ekonomikai. Todėl yra labai svarbu, kad mes pasimokytumėme iš savo klaidų. Ir todėl yra labai svarbu, kad bankai e, turėtų atlaikyti sudėtingesnį e, streso testą, tačiau dėja ES neturi jokios galimybės įtakoti tos streso testus, nes e, jie yra rengiami nacionalinių vyriausybių. Deja, buvo ir tokių klaidų, iš kurių nebuvo pasimok, pasimokyta. Yra neteisingos paskatos, kurios įtakoja E, bankų priimamus neteisingus sprendimus ir tai rodo, kad ne visi bankai pasiro, pasimokė iš krizės. Norėčiau pasakyti, kad man taip pat yra labai svarbu, kad vyksta šitas bendras mūsų susitikimas. Man yra labai svarbu susitikti su e, Suomijos parlamento atstovais. Mes matome, kad e, šis, ši problema, krizės problema yra būdinga mums visiems. Būtent ES yra sprendimas. Mes matome, kad auga euroskepticizmas, o tai yra pavojinga ten, ten, tendencija. Ir manau, kad dėl to ES ateityje bus dar sudėtingiau priimti sprendimus, o mums reikia labai greitų sprendimų. Yra vienas e, aspektas, kuriame svarbus vaidmuo tem, tenka nacionaliniams parlamentams, tai yra ES 2020 strategijos įgyvenimas. Būtent čia galėtų svarbu vaidmenį vaidinti nacionaliniai parlamentai. E, taip pat kitas svarbus aspektas, į kurį turėtų atkreipti dėmesį visi nacionaliniai parlamentai, yra ir teigiamų atsakymų į krizę tas to, vienas toks iš tų teigiamų atsakymų būtų konkrečios priemonės ir, pavyzdžiui, finansinių sandarių apmokestinimas. Ir tokiu būdu mes finansų rinką susiektume su reale ekonomika ir būtent finansinių sandorių apmokestinimas, e, už kurį pasisako Europos parlamentas, e, buvo parengti net du pranešimai šią temą, tai Anni Padimatos pranešimas, kuris buvo patvirtintas praėjusią savaitę Strasbūrė. E, Europos e, Sąjungai reikia naujų išteklių ir tai yra esminis e, es, esminis mūsų uždavinys, esminis sprendimas. Dėkoju, sako pirmininkas toliau Austrijos E, parlamento atstovas ponas Matsrit, jis yra pramonės reikalų komiteto vicepirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to, ką labai aiškiai pasakė ponas Mirau. Mes turime sistemą, pagal kurią išvestinių e, vertybinių popierių rinkos tapo labai svarbios pasaulinėje rinkoje ir pagal kurią kasdieninės investicijos nebeapsimoka. Ir tą situaciją mes jau stebime kelis metus. Tačiau esminis klausimas, kaip mes galime išspręsti šią problemą. Nes jeigu neišspręsime šitos problemos, tai ateityje Europoje nevyks ekonomikos augimas. E, jis jau pastaruosius 15-20 metų vyko, buvo nepakankamas vakarų Europoje ir e, tą įtakojo ir privačių e, namų ūkių įsiskolinimas. Taigi faktiškai tai reiškia, kad mes turime atrasti naują ekonomikos augimo modelį po antrojo pasaulinio e, karo. Tai reiškia, kad įmonės turi būti finansuojamos iš bankų, Ir e, bankai būtent tuo turi užsimti, o ne žaisti žaidimus tarptautinėse finansų rinkose. Norėčiau padėkoti Jums, kad Jūs surengėte šią diskusiją būtent čia Europos parlamente, nes mes dažnai kalbame apie tai, kaip reikia reguliuoti finansų rinką, kaip reikia reguliuoti fiskalinę politiką. Ir e, čia aš e, norėčiau paskatinti pasi, pasikeitimą nacionalinę patirtimį, pavyzdžiui, E, Vokietijos patirtimi. Dėkoju. Dėkoju toliau Belgijos senato atstovas ponas Ahmed Laue. Monsieur le Président, euh, merci. Et, au fond, je, je rejoins euh, ce. Ačiū pirmininkė. Iš esmės galėčiau pritarti kolegai iš Austrijos. Tačiau norėčiau priminti vieną Europos parlamento pranešimą, kuriame buvo pasakyta, kad e, yra labai daug sudaroma finansinių sandėrių už milijonus dolerių, na, o kalbant apie paslaugas ir prekes, e, tikroji e, ekonomika sudarytų tik tai 2 procentus iš tų 2 milijardų. E, finansinių sandorių sudaromų kas metus. Ir e, atrodo, kad tos pastangos reguliuoti finansų rinką e, nepadės susprogdinti to burbulo. Aišku, tikroji ekonomika svarbesnė negu finansai. Finansai tik tai priemonė, netvirkščiai. Net ir todėl manau, kad dar reikia daug padaryti. Ir uh, Kai galvoju apie Bazelį 3, manau, kad nebalansinė veikla, tai yra tai, ką nebuvo pakankamai čia atsižvelgta, čia yra tam tikras spragai, tai e, reikėtų atkreipti dėmesį. Ir trečia, nenorėčiau nuolat e, kartoti e, E, kaip e, svarbu yra suderinti paklausą ir, ir, ir pasiūlą, e, tačiau galiu tik tai pasakyti, kad per pastaruosius 30 metų darbuotojų padėtis labai pablogėjo, tikrusios pajamos sumažėjo 10 procentų ir jeigu nebus uh, ekonomikos, kuris užtikrintų tam tikrą e, pragyvenimą, nebus galima sukurti tos paklausos. Todėl aš raginčiau optimaliau paskirstyti e, išteklius e, ir kad galėtumėm iš tiesų atkurti tą padėtį, kurią prado darbuotojai. Ole Šmit, liberalų Švedijos vardu. Ačiū pirmininkė, manau, kad teisingai paminėjote Japoniją. Norėčiau išgirsti komentarų apie tai, kaip tai įtakos klimato kaitos politiką Europos Sąjungoje iš pono Miro ypač. Taip pat džiaugiuosi, kad paminėjote Šiaurės Afriką. Man atrodo, kad labai svarbu uh, jog Europa rūpintųsi ne vien tik tai pabėgėliais. Be abejo, mes turime prisijimti mums tenkančią atsakomybę, tačiau aš manau, geriau būtų pirkti jų produkciją. Ir aš manau, kad mes galėtumėm prisidėti prie mūsų politikos formavimo lemiamų elementų Europoje. Ir toliau dar ką ponė Ivanova pasakė, aš norėčiau irgi pratesti tą mintį dėl euro. Uh, Aš esu iš valstybės, kuri nėra eurozonoje e, pirmininkaudama Belgija, pirmininkavusios Belgijos atstovas pasidžiaugė situaciją. Na, galbūt ir galima pasidžiaugti kai kuriomis išvadomis, tačiau man labai neramu yra, kad Realiai Europa bus suskaltę į dvi dalis. Eurozonos valstybės judės vienu greičiu, o tie visi likę kiti keliaus visiškai kitokiu greičiu. Taigi mm, aš manau, kad išvada galės būti daroma tokia, kad mes turėsime tik susitaikyti su sprendimais, kurie bus priimami. Man atrodo, kad tai yra didžiulis pavojus. Nemanau, kad mes norime būtent tokios Europos. Manau, kad tai gali um, mums labai pakengti, ne vien tik tai iš politinio požio taško, bet taip pat ir kalbant apie mūsų konkurencingumą ir bendros rinkos kūrimą. Uh, Tad būtų įdomu išgirsti galbūt ponas Deloras, e, vienas iš mūsų ryškiausių asmenybių Europoje, galėtų vakare pakalbėti daugiau apie bendrijos metodo taikymą man atrodo, kad, na, ne viskas buvo labai sėkminga, kuriant tvaresnę Europą. Na, o dabar suteiksiu žodį Bundesrato, Vokietijos Bundesrato atstovui ponui Markov. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane. Aš buvau Brandenburgo žemės finansų ministras, todėl galėčiau pasakyti šią temą ir visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, 2010 m. spalio 20 Europos parlamento rezoliucija labai puikiai atspindi visas problemas. Ir mums ypač aktualūs yra 7, 19, 47, 105, 111, 147, 210 ir 219 punktai. Taip pat norėčiau uh, pritarti tam, ką pasakė kolega iš Austrijos. Manau, pagrindinės problemos mes neįvardiname. E, m, likvidumo perteklius yra esminė problema. Ir tai reiškia, kad bankai ir toliau nebando investuoti į realią ekonomiką dėl to, kad ten yra per mažos palūkanos, jie toliau investuoja į naujus finansinius produktus ir būtent su tuo reikia kovoti. Ir jeigu mes e, visas viltis siesime su savireguliacija, tai nieko nepasieksime, nes matome, kad ir praeitie šis metodas nepasiteisino. Taip pat yra labai svarbu atsižvelgti į regioninės sąlygas. Pavyzdžiui, E, Brandenburgė yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių ir dėl to e, jų, mūsų taip nepaveikia ta stipriai ta krizė. Taigi reikia, ieškant priemonių, reikia atsižvelgti į labai skirtingus e, aspektus ir skirtingas situacijas regionuose. Jūs pateikėte mum klausimyną dėl investicijų politikos. Man atrodo, kad mes turime E, daugiau kalbėti apie, apie tokius fondus, kurie finansuotų paskolas, o ne m, kažkokias išmokas, pa, pagalbą. Ir manau, kad ES turėtų pagalvoti apie nemokumo e, teisę, apie naujus teisės aktus šioje srityje. manau, kad mes turime daryti viską, kad užkirstume kelią bankų spekulacijoms. Papandrėjau. Dabar e, ponė Papandrėjo. Συμφωνώ eh, με... Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μύρο για την παρουσίαση noriu padėkoti ponui Mirau už e, jo pasisakymą. Manau, kad esminis klausimas tai yra augimo klausimas. O sutinku, kad reikia stiprinti realią ekonomiką. Reikia taip pat judėti link žalesnės ekonomikos, reikia galvoti taip pat ir apie finansavimo klausimus. Dabar tik tai svarbiausia, kaip tai padaryti. Um, Dviejį metą jau, kai pergyvename šią, šią krizę, uh, Man atrodo, kad šiais klausimais mes visi sutinkame, sutarėme, jog visų tų problemų esmė tai yra finansinės sistemos veikimas. Ir dabar reikia galvoti apie priemonės, kurios užtikrintų naują, efektyvesnę šio sektoriaus kontrolę. Kol kas siūlomas priemonės yra gana ribotos O matome, kad 2010 metais šis sektorius vis tik tai sugebėjo susišluoti vos rekordišką pelną. Taigi, kaip tada, jeigu galvojame apie realiosios ekonomikos poreikius, ir matome tas visas taupimo priemonės, suvaržymo priemonės, kurios yra taikomas. Aišku, reikia mažinti įsiskolinimą, reikia mažinti biudžeto deficitus, tačiau kaip taip įmanoma, kad mm, visos valstybės yra priverčiamas, aš nekalbu vien tik tai apie Graikiją, nes jau aišku yra ypatingas atvejas, kaip mes galime visas valstybės Europoje versti taupyti švietimo sektoriui, sveikatos priežos sektoriui, neleisti jom investuoti infrastruktūrą, liepti taupyti taupyti visur. Ir negalvoti apie tai, kokia yra mūsų atsakomybė ateities kartom. Tai jeigu mes viską suvaržome, mes, ar iš tikrųjų mes nemenkinam Europos visų pajėgumų vystytis ateityje. Galbūt iš tikrųjų taikoma politika yra pernelik fragmentuota. kyla rizika, kad mes prarasime visą kartą. Aš suprantu, pritariu visata, visam tam, kam jūs sakėte, kad reikia stiprinti konkurencingumą Europoje, reikia galvoti apie visas atitinkamas priemonės. Tačiau apie kokį modelį reikėtų galvoti visų pirma? Pavyzdžiui, ar Vokietijos modelis yra tinkamas, ar reikėtų visas valstybės versti taikyti būtent vokiškai modelį? Tai yra tokį modelį, kuris visiškai netitiktų uh, kitų valstybių situacijos. Ar iš tikrųjų tai yra tinkamas variantas? Ačiū. Dėkoju. Dabar kolega Fejo iš Portugalijos, tai yra Europos liaudės frakcijos narys. Ačiū pirmininkė. Kaip uh, Portugalijos uh, Portugalija atstovaujantis Europos parlamentaras ir Kris komiteto narys, norėčiau pasidalinti su jumis porą minčių. Visų pirma, e, krizės taupimo priemonėmis neišspręsime šiuo metu. E, mano šalyje, Portugalijoje, kalbama apie taupimo priemonės. Tačiau nekalbama apie struktūrinės e, reformas ypač e, reformos tokiuose sritise kaip investicijos rinkos, darbo rinka. Uh, parama smulkiam vidutiniam e, verslui, e, finansų sistemai, nekalbam apie mokestinę politiką. Ir e, Europos valstybėje stabilumas turi eiti ranka rankon su ekonomikos augimu ir ne tik tai eurozonos augimu, visos ES ekonomikos augimu. Ir man regis, kad reikia ir nacionalinių priemonių, nacionalinių sprendimų. Uh, kurie papildytų europinius sprendimus. Pasinaudokime Europos semestru, pasinaudokime ekonomikos valdyseną, suvaldykime tai, kad turėtumėm vieningą politinių sprendimų rinkinį kriziai spręsti Ir e, praeito penktadienio sprendimai galėtų būti e, naudingi. E, tai teigiamas žingsnis į priekį galėtų būti. Tai galėtų reikšti, kad nebus dviejų greičių Europos, kad bus tik tai vieno greičio Europa. Jeigu mums reikia daugiau Europos, daugiau integracijos, daugiau solidarumo, daugiau bendros vizijos. Ir manau, kad tuo požiūriu nacionaliniai parlamentai at atliks lemtingą vaidmenį, nes jie labai svarbus diskutuojant Europinę politiką. Toliau prancūzijos savo žodis teikiamas Jean Robert. Ačiū pirmininkė. Porą pastebėjimų. Visų pirma, jūs kalbėjote apie Lisabono strategiją ir norėčiau pabrėžti būtent, kad e, tikrai nesėkmingai buvo gyvenama ši strategija, tačiau reikėtų galvoti apie tai, kad nereikėtų dar papildomos naštos už ne, uždėti mūsų piliečiams. Jau ir taip jiems yra padė, pakankamai sudėtinga spręsti visas europinės problemas. Kitas dalykas buvo daug kalbėta apie skolas ir aš sakyčiau, kad iš tikrųjų pagrindinis dalykas per mūsų visą pergyventą laikotarpį yra tai, kad būtent mūsų valstybės nesugeba įveikti tos skolos niekaip. Uh, man atrodo, kad negali niekaip galvoti, kad tas problemas paims ir išspręsti, tiesiog apkarpydamas išlaidas, nes iš tikrųjų, jeigu tik tai apkarpai išlaidas, tai aišku, pakenki kam e, sveikatos priežiūrai, socialinėms išmokoms, e, visoms garantijoms, e, švietimui ir taip toliau. Kai mes kalbame apie sanglaudą, kaip galime įsivaizduoti, kad išspręsime problemas, sukurdami naują kažkokį tai mokestį čia. Ir čia aš galvočiau visų pirma, reikia turėti omenyje, kokios bus realios mūsų piliečių pajamos. E, dabar norėčiau iškelti klausimą dėl to taip vadinamo naujojo augimo. Aišku, kad visi supranta, jog žalioji ekonomika yra labai svarbi, augima, žalės, žaliosios ekonomikos augimas labai svarbus, mažos vidutinės įmonės labai svarbus. Tačiau kaip iš tikrųjų galvosime apie tą europinę sistemą, kad e, kokia jinai būtų ta europinio skolinimosi sistema, kad ji netaptų tokia sistema, kuri tik tai pakeis mūsų nacionalinės įsiskolinimo sistemas ir, ir, ir taps dar vieną įsiskolinimo sistemą. Uh, Kitas dalykas, aišku, kad um, daug kas kalba apie um, finansinių sandorių apmokestinimą ir Europos parlamente, aišku, ne apie tai kalbėta daug, tai aš noriu pasakyti, kad mūsų piliečiams tai yra labai aktuolus, labai rūpintis klausimas. Ir toliau kalbant apie mūsų bankinės sistemas, reikia Aš labai pritačiau tiem, kas jau pasisakė dėl to, kad labai svarbu tinkamai sureguliuoti e, šias sistemas. Dėkuoju toliau, ponia Džordžeti. Pala? Okay. Hmm? So next speaker. Okay, gut. Komm später. Dann, dann, dann rufe ich jetzt Elisa Ferreira. Von Gerai, tai tuomet suteiksiu žodį poniai Elizai Ferrerai, socialdemokratų frakcijos atstovė. Ačiū pirmininkė. Krizė naujai nušvietė Europą, parodė, kad Europa turi, būti, turi ribotai priemonių kriziai spręsti šiuo metu neturime vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės vizijos ir turime aktyviai imtis veiksmų, o ne tik tai reaguoti. Galų gale e, atrodo, kad krize sustiprino e, tarp vyriausybiškumą. E, bendrijos e, aspektas tarsi pralaimė. Europa pasiekė nemažai, kalbant apie finansų priežiūrą Tai esminė sąlyga, bet nepakankama sąlyga kriziai išspręsti. Kas vyksta šiuo e, metu, turiu galvoje euro e, krizę, tai aiškiai parodo, išryškina Europos problemas e, finansinė krizė, tapo tikrosios ekonomikos krizė, po to virto socialinė krizė, po to virto valstybės skolos krizė ir tai gali išsiplėsti ir į politinį gyvenimą ir e, Europinės institucijas. E, tai galėtų suduoti lemtingą smūgį e, Europos projektui. Eurozonos problema yra dviejopa, netokia kaip JAV mūsų augimas nėra pakankamas globalizuotame pasaulyje ir uh, Be to, eurozonos šalių ekonomika nemažai, ekonomika nemažai skiriasi. Ir viena vertus laikomas vienos visiems valiutos politikos, pinigų politikos, tai ko mums dabar reikėtų? Iš esmės reikėtų uh, grįžti prie senojo e, konkurencingumo e, e, sanglaudos, turėtumėm siekti našumo, atlyginimo, kitų ekonomikos aspektų sanglaudos. Europos konkurencingumo konkurencingumo paktas e, neveiks, neduos rezultatų, e, jeigu realiai tik tai sumažinsime e, atlyginimus, o nenumatysime priemonių našumui didinti. Todėl mes kaip politikai turėtumėm galvoti apie ilgalaikės perspektyvas ir turėtumėm iš esmės spręsti tokias problemas. Kokia Europos darbo atvarkė globaliz globalizuotame pasaulyje, kaip įvykdo prekybos politika, kokia yra uh, Europa 2020 uh, strategija, kokia politika tai grįžima, kokios sanglaudos priemonės mes turime, na, kurios būtų e, pritaikytos prie 21 amžiaus ir uh, kaip Europa e, gali gyventi, kai valstybių politika taip, e, taip skiriasi ir ekonomika skiriasi. Tai man atrodo, e, mes kaip rinkėjai atstovai turėtumėm imtis lyderio vaidmens, spręsdami šios klausimus. Ponas Askani, Rumunija. Kalbėtas kalba ne mikrofoną. ką ponas Mira pasakė, yra labai savo. Aš norėčiau pakomentuoti valstybinio deficito um, dydis yra toks, kad tai rodo, kad problemos yra labai rimtos. Reikia galvoti apie kokį modelį e, mes galvosime, kokį propaguosime. Reikėtų galbūt dras, išdrysti galvoti apie tai, kiek, koks yra valstybės vaidmo, koks yra socialinės valstybės ryšys su šios krizės kilimu. Negana vien paskaičiuoti, kiek pinigų buvo išvaistyta investicijoms į valstybės, iš valstybės sektoriaus padengiant deficitą ir valstybės skolas. Lab, labai svarbu analizuoti, kiek yra valstybinio sektoriaus, kokia yra skola ir privataus sektoriaus, koks yra įsiskolinimas, pavyzdžiui, kaip kad buvo padaryta Italijai. Matome, kad valstybės sektoriaus skolos yra daug brangesnės. Ir matome, kad dėl to žlunga visos valstybinės sistemos, pavyzdžiui, pensijų sistemos. Uh, Labai svarbu, kad tai, ką mes darome, nepakenktų dar labiau. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie fiskalinę politiką, mūsų išlaidos dar labiau auga. Labai sunku yra kalbėti, pavyzdžiui, apie konkurencingumą, jeigu e, dar papildomų išlaidų e, sudarome, e, įnešame dėl to, kad yra pernelyg didelis reguliavimas, dėl to, kad fiskalinė politika yra netinkama. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime, kokia yra naftos kaina kitose pasaulio e, kampeliuose ir Europoje. Pažiūrėkime, kokia yra kaina dėl e, akcizo, kaip yra, yra išdidinta. Jeigu mes keliame taip kainą mūsų, aišku, kad konkurencingumas labai mažėja palyginti su kitomis, Europo, e, kitomis pasaulio vietomis. Ir dar vienas dalykas, manau, kad reikia akcentuoti mokslo tyrimų e, svarbą, reikia mažinti, pavyzdžiui, atotrukį tarp to, koks yra mokslo tyrimų, kokia yra bazė, koks yra reimimas e, Europoje ir pažiūrėkime, kas yra Šiaurės Amerikoje. Mm, labai svarbu investuoti į mokslo tyrimus Europoje ateityje. Skelbiu paskutinius kalbėtojus šiame raunde. Pirma kalbės Lietuvos atstovas ponas Andriukaitis, o paskui Tomas Man iš Europos parlamento. Taigi pirmas žodis ponui Andriukaičiai. E, dėkoju pirmininkė. Lietuva 2013 pirmininkaus Europos Sąjungai, todėl mes šiandien labai aktyviai mokomės. Ir pasistengė Seimas Lietuvos parlamentas atsakyti į jūsų klausimyną ir klausimynas jums yra išsiustas. Iš ties dėkoju ponui Mirau, kuris pabrėžė gamybą, gamybą ir dar kartą gamybą. Bankai iš ties kol kas pardavinėja finansinius produktus, kurie su realia gamyba ir, jos, ir, ir vidutinių įmonių steigimu mažai ką turi bendro. Lietuva labai smarkiai nukentėjo nuo ekonominės krizės ir dabar mūsų gyventojai turi mažas įsidarbinimo galimybės dėl darbo vietų stokos, darbo jėgos kvalifikacija ne visiškai atitinka darbo rinkos poreikius, yra nemažai ekonominio pasivumo, bedarbystė didelė, emigracija, tuo tarpu žmonės klausia paprastai, kodėl Lietuvoje nestatomos gamyklos. Ir šiuo atveju mes norėtumėm tikrai išreikštą bejonės dėl to, kad regioninė bendradarbiavimas trūksta. Rytų kaiminystė. Ponas Myrau paminėjo, kad štai Volkswagenas e, padėjo persikelti Rusiją. Lietuva ir kitos šalis tikrai gali dalyvauti tokiuose projektuose, kadangi mes gerai suprantam tas rinkas ir, ir gamybos vystimas bendradarbiaujant Europos plėtros rekonstrukcijos bankui kartu su rytų kaiminystės instrumentais labai prisidėtų prie tos problemos sprendimo. Taip pat manau, kad yra pavojus, jog Europa šiandien dviejų ar trijų greičių. Europos paktas, kuris dabar pasirašinėjamas, iš ties kelia susirūpinimą, kad bendryjų metodas pralošia tarp vyriausybiniam metodui. Ir todėl norėčiau paskatinti Europos parlamentą garsiau ginti bendryjų metodą sprendžiant krizių problemas. Dėl finansų ir sandorio apmokestinimo ar finansinės veiklos apmokestinimo būtų gerai suprantama įve, įve, įve, įvesti ar tai, ar tai, bet svarbu būtinai priversti bankus sugrįžti veidų į gamybą. Be įmonių, vidutinių įmonių, be gamybos iš ties mes bijomės, kad ekonomikos atsigavimas sprendimas nebus susijęs su užimtumo užtikrinimu. Ačiū. Dankeschön. Thomas Mann, zwei Minuten. Dėkoju toliau Tomas man dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Investicijos į realią ekonomiką, jos turi būti labai aiškiai matomos ir valstybėse narėse. Norėčiau pritarti kolegai Fejo, kuris pasakė, kad mes taip pat turime ir europinę dimenciją ir ji taip pat turi matyti. Taip pat norėčiau e, pabrėžti e, Vengrijos kaip pirmininkaujančios valstybės šūkį stipri Europa. Atrodo, dar ne visi tą suvokia. Mes dabar kaip tik vykdome labai sudėtingas dėrybas tarp Europos parlamento parlamento komisijos ir tarybos dėl um, ES biudžeto. Taigi ir apskritai yra realu, kad bus padidintos biudžeto lėšos. Ir atrodo, kad daugelį valstybių narių ir pačioje ES buvo sumažintos. E, tai yra siekiama sumažinti įsiskolinimą. E, Todėl man būtų įdomu, kaip Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas e, dirba kartu su Europos investicijų banku e, investuodami, e, investuodami į projektus. Ar yra kažkokios kvotos, kurias jūs kartu nustatote? Ir jeigu jūs investuojate į kažkokius projektus, ar tai yra tik tai europiniai projektai, ar yra tam tikras procentinis dydis e, užsienė, e, iš, projektų iš užsienio. Pavyzdžiui, jūs paminėjote projektus. E, Rusijoje ir Ukrainoje. Ir ar tuose projektuose svarbu vaidmenį vaidina tvarumo e, aspektas ir Kaip Jūs manote, kas yra tas tvarumas? Kaip matote, mes to paties siekiame ir ES lygmenių kaip ES 2020 strategijos e, dalies. Ir jeigu mes kalbame apie projektus, kurie turi didžiulį viešąjį interesą, ar gali e, būti taip, kad net jeigu jūs kaip bankas e, žinote, kad e, tas projektas jums neapsimokės, ar jūs vis tiek galite jums, e, mums padėti. Dėkoju. Baigiame pirmąjį diskusijų raundą ir dabar suteiksiu žodį ponui Mirau. Ir norėčiau iš karto pasakyti, kad ponas Mirau e, turi skubėti į kitą susitinkimą, todėl jisai atsakinės labai trumpai ir gali būti, kad jis neturės laiko kiekvienam iš jūsų atsakyti į jo užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė. Aišku, aš nesugebėsiu sureaguoti į visus labai vertingus komentarus. Aš norėčiau, aišku, tai padaryti, tačiau tai ne, neįmanoma. Aš tik apsiribosiu gal um, trim keturiom papildomom pastabom. Visų pirma, dėl Europos, dėl to, kad um, buvo paminėtas euroskepticizmas, aš manau, kad teisingai tai buvo padaryta. Manau, kad visų pirma, mums kyla politinis iššūkis. Politinis iššūkis yra toks, kaip pakeisti tas, ta, ta gilė argumentacija, kodėl buvo reikalinga jungtinė Europa po antro pasaulinio karo. Tai yra ta žinia, pakeisti tą žinią, kuri šiandien įtikintų žmonės. Manau, kad čia turime būti drąsesni kad ir kaip bebūtų svarbu kalbėti apie tą ar aną, ką Europą galėtų padaryti ar ką galėtų padaryti geriau, jeigu mes toliau matysime tai, ką mes matome daugelį ES valstybių narių, jog Europos e, vienimas, vienimo legitimumas yra kvestionuojamas. Mes tikrai nieko nepasieksime. Taigi aš raginčiau, raginčiau imtis didesnės politinės lyderystės. Nes jeigu Europos nesuvienysime šiandien, mes prarasime bet kokią svarbą tiek ekonominių požiūrį, tiek be, vertinant iš vertybių ar politinio požiūrio taško. Antra pastaba būtų dėl finansinio sektoriaus. Taip, manau, kad didžiausia rizika yra ta, jog sprendžiame tik tai mikro o, finansinės priežos aspektus. Mes toliau reguliuojame E, bankus, didiname e, kapitalo reikalavimus pavieniams subjektams, tačiau ne, neapimame, nesuvaldome visos rinkos, ypač nebiržinių e, VP srityje. Mes turime sureguliuoti tą rinką Ir todėl, aišku, čia veikla, veikla užsimti taip lengva ir ta, tas pelnas yra toks didžiulis ir ta rizika yra tokia didelė, didelė pilietė, piliečiams. Ir toliau, aišku, tos investicijos nekeliaus ten, kur reikia mūsų piliečiams, jeigu nesugebėsime suvaldyti tų procesų. Toliau, dėl valstybės skolos ir taupimo priemonių, trečioji mano pastaba, aš tikrai labai pritarčiau tiems, kurie sako, jog jų valstybėse labai sunku yra laikytis tokio požiūrio, kuris kenktų ateities kartoms. Tačiau kokia yra alternatyva? Kaip mes galime užtikrinti tvarumą, išlaikyti tą situaciją dar ir taip, kad į rinką su tuo su, nutiktų, kai kiekvienas subjektas, kiekviena valstybė turi save perfinansuoti, kaip mes galime išlaikyti tokį įsiskolinimo lygį, kokį mes turime šiandien ir ne, neprieiti prie tokios situacijos, kur dar didesnės mokesčių mokėtojų pinigų sumos reikės sumokėti už palūkanas ir nebus ką investuoti į val, e, viešo, vie, viešojo, e, viešosios gerovės kūrimą. Taigi, iš tikrųjų buvo labai daug pinigų sudėta į neefektyves priemonės, neefektyvę veiklą ir dėl to valstybinio įsiskolinimo dalis yra tokia didelė, e, su jie neįmanoma gyventi, netvari yra ta situacija ir aš todėl manau, kad, na, Deja, nepavyks tai padaryti, kad ES pavyktų išsisukti nuo to. Iš tikrųjų, tai reiks imtis taupimo priemonių visur. Dar buvo vienas elementas paminėtas dėl energetikos. Čia buvo paminėta Japonija. Manau, čia visi turime būti labai atsargus, ypač turint omenyje, kas neseniai įvyko, kai eina kalba apie ES energetikos strategijos minėjimą, kažkokį tai formavimą. Tačiau kas yra svarbu, investicijos šioje e, srityje turi būti orientuotos į ilgalaikį laikotarpį. Ir šiandien situacija kas nuodyje ir aš tą girdžiu kasdien iš didžiųjų komunalinių įmonių, didžiųjų operatorių ir tų e, finansinių subjektų, kurie nori investuoti į šią sritį. Jie niekad nežino, ar tai, kas šiandien yra tiesa, kas yra šiandien tikrovė, ar tokia pati tikrovė bus ir rytoj. Tol, kol mes nesugebėsime sutarti nuosekliai, perinat bet kokias sienas, bet kokius dalymo ribas tarp skirtingų šalių, kol mes nesusitarsime dėl energetikos bendrai, mes tikrai nesugebėsime paskatinti investicijų į šį sektorių. Tikrai matau daug įmonių, kurios turi daug savo seifose pinigų, tačiau jos neinvestuoja į tą sritį, pateikdamos vieną argumentą. Mes negalime pasitikėti, jog teisinė bazė, kuri yra šiandien, galios ir rytoj. Todėl čia mano argumentas būtų toks. Net jeigu reiktų kažkokių kompromisų, vis tik tai reikia susitarti dėl to, tokios energetikos ir teisinės bazės, kuri galiotų ilgiau nei vienerius metus, kuri išgyventų ir e, politinių daugumų, valdančių daugumų keitimas ir taip toliau. E, kaip Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas tikrai labai e, siūlyčiau tai padaryti. Su ponu, manau, mes dar dvišalių pagrindų plačiau pakalbėsime apie tai. Tačiau tikrai labai raginčiau prie mm, tokio kad taip prisidėtumėm prie tokio Europos tolesnio vystimosi. Visi tie patarimai, visos tos išvados, kurias jūs padarysite iš diskusijų, aš labai vertinu. Aš manau vis tik tai, kad vis visos tos rekomendacijos iš, ir išvados prives prie geresnės situacijos tik tuomet, jeigu bus sukurtos reikiamos politinės prielaidos. Ir pagrindinės politinės prielaidos, kokių mums reikia, tai yra mums reikia didesnio pasitikėjimo Europą. Ačiū. Uh, Panas Miro turi uh, mus dabar palikti. Tai norime jam labai padėkoti už tai, kad jis prieėmė mūsų kvietimą, kad atėjo ir kad su mumis pabendravo. Labai ačiū už jūsų didžiulį indėlį. Wir, wir haben... Na, o mes tęsėme savo darbą. Ir e, tarp mūsų dar yra atskirų frakcijų koordinatoriai, kuriems norėčiau suteikti žodį e, kad kiekvienas galėtų pakalbėti dvi minutės, tačiau prieš tai dar sukeis, suteiksiu žodį poniai Martens iš Portugalijos, kuri e, paprašė žodžio, bet e, prašau kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Kur jūs sėdite? Prašau, vieną minutę, neilgiau. Um, Obrigada. Um, eu queria falar um bocadinho também do, do meu país. Um... Ačiū. Aš norėjau ir apie savo valstybės situaciją pakalbėti. Neseniai a, didelio masto investicijos buvo nukreiptos į švietimą ir mokslo tyrimus, dvi labai svarbės rytis. Buvo taip pat vykdomos ir struktūrinės reformos Portugalijoje. Mano manimu, tai yra ypatingai svarbus dalykai. Manau, taip pat yra e, labai svarbu, kad komitetas lankėsi Portugalijoje, buvo sutikę su Portugalijos parlamentu, aptarė situaciją. Tačiau esmė yra tokia, kad nežiūrint visų įgyvenintų reformų, nežiūrint e, socialinio sektoriaus reformų, vis tik tai galima tik apgailestauti, jog daug žmonių tiesiog net nežinojo apie tai, kad buvo įvyktos esminės Portugalijos socialinio sektoriaus reformos. Mes kalbame vis apie bankus, bankinę politiką. Labai svarbu, kad bankai tarnautų realios ekonomikos poreikiams, kad nebūtų priešinga situacija. Noriu pritarti savo dviejų tevinainių mintims. Uh, Portugalijoje ir bendrai Europoje mes kalbame ir apie kitus dalykus. Ir aišku, turime kalbėti ir apie kitus dalykus tam, kad užtikrintumėm, jog ekonomikos augimas būtų tvarus. Kartais per nelik uh, įstringame vien tik tai kalbėdami apie deficitą ir nematydami nieko kito. Mes turime būti budrus, aišku, kai kalbame apie išlaidas, nes aišku, tai gali prisidėti dar prie, dėl, prie, kuriant papildomą naštą. Na, dabar jau, kaip minėjau, žodis koordinatoriams, iš pradžių Europos liaudės frakcijos koordinatorius ponas Engel. Um. Ačiū pirmininkė galiu pasakyti, kad galiu tik pritarti pono Imyro, ypač kai jis pasakė, kad e, arba Europa sugebės pagilinti savo integraciją, arba ji taps e, pasaulinės nesėkmės pavyzdžių ir manau, kad galėčiau padaryti, susumuoti savo išvadas į keturis elementus. Visų pirma, dėl e, bendros rinkos ir jos at, at, e, augimo atgaivinimo. Čia visų pirma, reikia kalbėti apie, tas, e, apie tą direktyvą, kuri savo laiku buvo vadinama jos autoriaus vardu, tai yra Balkanštaino direktyva. Ir aišku, reikia paminėti ir pono Monti e, darbą. Mes dabar galime kalbėti apie platesnį liberalizavimo procesą, kuris turėtų apimti visą žemyną, aišku. Na ir visų pirma, dabar augimas. O, ir e, valstybinio ir privataus sektorio susiskolinimas. Manau, kad visų pirma, Europa turi suprasti, jog augimas Europoje nebebus toks, koks buvo anksčiau. Ir aišku, ir kitose pasaulio kampeliuose jau tai pradeda, apie tai pradedama kalbėti ir suprasti. Mes turime suprasti ir čia, ką reiškia Mm, augimas. Mes nebegalime vis toliau bandyti nusipirkti tą augimą. Tai neįmanoma. Taip pat nebeįmanoma išlaikyti ir tokio uh, perskirstimo modelio, kokio, modelio kokį, kokį mes turėjome iki šiol. Uh, Dabar dėl kelių greičio Europos ir dalyvavimo eurozonoje. Aišku, reikia tikrai, aš sutinku su visais, kurie sąja, kad būtina išvengti tokio, e, tokios situacijos, kuomet bus sukurta kelių greičių Europą. Aišku, yra tie, kurie jau yra eurozonoje, yra tie, kurie nenori ar niekada nestos į, e, ar negalės e, stoti į eurozoną, tačiau reikia suprasti, kad nebus įmanoma išlaikyti skirtingų greičių Europos. Ir pabaigai mokslo tyrimai čia manau, kad reikalinga, kaip galima plačiau koordinuoti europinės pastangas, kai eina kalba apie e, mokslo tyrimų finansavimą. Tikrai reikia daug daugiau darbo šioje srityje. Būtina, kad tiek valstybės narės pačios, tiek e, iš Europos pusės būtų ypatingai padidintos investicijos į šią labai svarbę sritį. Io penso che i grandi avvenimenti, i tragici avvenimenti che sono stati richiamati avranno molto Ačiū. Buvo paminėti tragiški įvykiai, tai turės didelės įtakos Europos ateičiai. Aš galvoju apie krizę artimuosiuose rytuose. Kalbant apie žaliavas, išteklius, prisimenant kokią situaciją pastarosius porą metų buvo, uh, Mm, ir galvojant apie tai, kas vyko Japonijoje, vėl bus užduodami klausimai dėl energetikos. Labai svarbu mums pradėti spręsti šios klausimus ir turime grįžti prie uh, diskusijos uh, dėl aprūpinimo saugumo, uh, kartu ir energetikos, energijos gamybos klausimų. Uh, turint galvoje dabartinę e, padėtį. Europa turi galvoti, kaip apsirūpinti ištekliais. Tai galvojant apie e, euro obligacijas, kalbant apie sandorių apmokestinimą, tai būtų prioritetiniai klausimai. E, taip pat turime išsiaiškinti, nustatyti investicijų prioritetus, e, kaip panaudoti išteklius tam, tai prioritetai būtų du. Mums reikia atitinkamo infrastruktūros e, tinklo, nes Europoje pernelyg dideli skirtumai tarp regionų yra ir dėl to visas žemynas e, kenčia, galvojant ir tai apie investicijas ir kitus dalykus. Antrasis klausimas būtų um, išsilavinimas, žinios reikia in, uh, investuoti į žinias, netgi krizės metu, antraip Europą atsiliks, taigi investavimas į mokyklas, kad ir kokios tai mokyklas būtų, galėtų būti e, pradinis išeities e, taškas siekiant, kad e, turėtumėm konkurencingą modelį. Dėkoju toliau liberalų frakcijos atstovas ponas Vaigel. Pravzaprav želel postaviti vprašanje gospodu Ačiū pirmininkė. Na, iš tikrųjų norėjau užduoti klausimą pono Miro, bet, bet kokiu atveju klausimas yra aktualus. Apie ką kalbame? Visų pirma, dėl, aišku, pasaro laikotarpio pasikeitimų kurie buvo katastrofiško apimčių, Europos našta išaugo milžiniškai, tačiau vis tiek visi dar tikisi, kad Europa elgsis labai solidariai, visiems padės. Aš manau, kad vis tik tai reikia galvoti apie e, Europos finansavimo šaltinius ir, ir finansavimo mechanizmų pertvarkymą. Uh, reikia galvoti, kas čia gali padėti, kas gali įtakoti struktūrinius santykius. Aš čia turėčiau omenyje tarsi naują maršalo planą vidurio rytams, nes panašu, kad nieko kitokios galimybės nėra. Mums reikalingas toks plačių žmonių planas, kuris e, būtų ne vien tik tai finansinio pobūdžio, bet kuris taip pat apimtų ir kitus aspektus, pavyzdžiui, institucijų stiprinimo, valstybių stiprinimo aspektus. Dar vieną dalyką norėčiau pridurti. Kai kalbame apie galimą maršalo planą, kai kas jį vadina Ashton planu, ir kitokių pavadinimų girdime. Aš manau, kad reikia visų pirma kelti klausimą, o kas finansuos tokį planą? Neturėtumėm užsibriežti per nelik plačių užmojų. Ir į tokio plano rengimą turėtumėm traukti visus, kas um, per pastarai dešimtmetį gavo naudos iš naftos ir kitos infrastruktūros eksploatavimo. Aš būtent turėčiau omenyje privatų sektorių. Like to and also Mr. Miro. Vazilė. Noriu padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams ir ponui Mirau už jo pasisakymą. Jis sakė, kad bendra rinka dar nėra sukurta, ypač paslaugų srityje. Ir, na, taip pat norėčiau paminėti tą, tą, tą savoka pernelik didelis, kad bankrutuotų, kad žlugtų. Man atrodo, kad šiandien galėtumėm išskirti dvi valstybių grupės. Aišku, kad mes ir tai buvome labai įvairūs, tačiau iš krizės išbridome dar įvairesni, dar labiau uh, besiskiriantis vieni nuo kitų. Ir ką tai reikš Europai? Aišku, kad Europa um, bus suskalita ne vien dėl to, kad kai kurios valstybės yra eurozonos narės, kitos ne. Bus ir tokių valstybių, kurios bus žemiau nei ES vidurkis po keliarių metų tokių valstybių bus ir eurozonoje, ir už jos ribų. Ir kodėl tai bus? Todėl, kad kapitalo srautai ir finansavimas per sieną yra būtent susijęs ir su valstybinio sektoriaus skolomis, ir su privačiu įsiskolinimu. Ir ir ne eurozonos valstybėse tas įsiskolinimas irgi yra surištas su, su euru. Uh, taip pat kaip ir e, eurozonos valstybėse. Aišku, galime galvoti, kas gavo naudos iš to, kas dabar, o, ir, ir tas valstybės, kurios dabar turi mokėti visą tą kainą, e, iš esmės žlugdydamos savo pačių socialinės sistemas ir taip toliau. Aš ne, nenorėčiau pernelik užaštrinti politiškai tų e, savo pasisakymų, bet aš manau, kad labai svarbu būtų galvoti, e, kad nesužlugdytumėm solidarumą Europoje. Ačiū. Dėkoju. Dabar Nikolas Kuntis kairiųjų e, ko koordinatorius Europos parlamente, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, kolegas iš nacionalinių parlamentų labai svarbus yra jų pasisakymai ir jų iškelti klausimai. Jie aiškiai rodo, jog e, realiai kyla klausimas dėl visos taikomos politikos legitimumo. Ir tai labai svarbu ir jums, nacionaliniams parlamentarams, ir mums, Europos parlamentarams. Labai svarbu galvoti apie tai, ar užakar priimtas sprendimas, tai yra taip vadinamasis tas Europaktas, turės teigiamą poveikį. Uh, Visų pirma, aišku, reikia galvoti apie tą legitimumą tiek vyriausybių, tiek e, piliečių atstovų. Ponas Mirotėse išėjęs jau, bet jis savo analizėje sakė, kad reikia galvoti apie konkurencingumo stiprinimą ir e, kliūtis tam. Uh, reikia galvoti apie finansavimą, privat, kuris atkeliautų iš privataus sektoriaus. Dabar, kalbant apie tą paktą, jis gali sukurti nu, nuolatinę bazę taupimo priemonėms, griežtumo priemonėms taikyti ateityje. Ar iš tikrųjų tai stiprins konkurencingumą? Ar iš tikrųjų Pavyzdžiui, jeigu bus sumažintos, tarkim, išlaidos darbo jėgai, ar, ar tikrai įmonės savininkas bus paskatintas iš, išlaikyti tą veiklą ten, ar tikrai jis nesižvalgys kitur. Dabar kalbant apie valstybinį sektorių, kaip kolegos sakė, krizė, tai buvo finansinės sistemos krizė, bet po to, aišku, jį persikėlė į realią ekonomiką, Ir galų galę šiandien mes matome, jog skolų krize. Aš čia kelčiau tokį klausimą. Visa tai, ką mes davėme bankams, jeigu skaičiuotumėm per visą Europą, kiek jiems buvo skirta pinigų, ar taip realiai davė naudos realiai ekonomikai, mes turime uh, kelis milijonus bedarbių, gražu, aišku, visos tos deklaracijos, Lisabonos uh, strategija, Mm, konkurencinga Europos ekonomika, mm, e, pilnas užimtumas ir taip toliau. Tačiau ir iš tikrųjų keliaujame tą linkme. Man atrodo, kad padarytos netinkamos išvados. Manau, kad taikoma politika tikrai neužtikrins nei užimtumo, e, nei realios ekonomikos augimo. Dėkoju, dabar norėčiau paklausti mūsų pranešėjos per Vanšberes, ar ji turėtų ką pasakyti. Suteikiu jai žodį, prašau. Merci, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms iš nacionalinių parlamentų, kurie prisėda prie mūsų darbo šiame specialiame komitete. Labai svarbu, kad mes renkamės į tokius, e, jei leisime tai pavadinti, plenarnius posėdžius, kur kartu su jumis mes galime e, geriau pasikeisti nuomonėmis. Mes labai džiaugiamės, kad jūs atvykote, kad mes turime galimybę su jumis e, pabendrauti, kad jūs atsakėte į mūsų klausimino klausimus. Ir noriu paminėti e, praeitų metų spalio 20 e, dienos parlamento dokumentą ir kaip Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko pirmininkas Miro pasakė, tikrai Europa e, iš krizės sėkmingai neišbris, jeigu nebus bendro darbo, tai yra jūsų nacionalinių parlamentų ir mūsų Europos parlamento darbo, bendro darbo, bendrų pastangų, kad būtų vėl atgaivinta ta europinė ugnis, kurios mums taip reikia užtikrinant mūsų augimą ir konkurencingumą. E, dabar, jeigu pažiūrėtumėm, aišku, situaciją viduržėmio jūros regiono pietuose mes matome mūsų vertybių svarbą, mūsų kovos už laisvės svarbą. Ir labai svarbu, aišku, kad mes kaip Europos parlamentas ir, ir jūs, nacionaliniai parlamentai, kovotumėm už tų pačių vertybių įgyvenimą ir Europos ribose. Nes panašu, kad tai, kas yra Europos vertybės, ta visa mūsų kova tarsi atsigręš prieš mus ir Europos piliečiai nuo to nukenties. Pirmininkas Miro savo pasisakymę kalbėjo apie tai, kad investicijos turi būti nukreiptos ilgalaikį laikotarpį. Ir mes neseniai patvirtinome tarpinio laikotarpio vidurio peržiūrą ir kalbame apie tai, kaip išbristi iš krizės Europoje. Mes pabrėžime tai, kad labai svarbu būtent galvoti apie valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystę ir investicijas orientuotas ilgalaikį laikotarpį, kad tai bus mūsų išbridimo iš krizės laidas. Ir Labai svarbus buvo kolegų pasisakymai, kuriuos iki šiol štai neseniai išgirdome. Ponas Mirov ypač akcentavo teisinį aiškumą, tas garantijas, kad teisinė bazė bus tvirta, patikima. Ir iš tikrųjų matome labai kapitalistiškus požiūrius ir jeigu mes mm, nebūsime atsargus, tai tos politikos priemonės, kurios taikomos iki šiol, gali pasisukti prieš mūsų siekius sukurti darbo vietas ir išsaugoti jas. Ir vėlgi akcentuočiau mm, devintą straipsnį iš mūsų e, spalio 20 dienos patvirtinto dokumento kur kalbama būtent apie a, išbridimo iškrės priemonių socialinį poveikį, kad turi būti įvertintas jų poveikis. Ne vien tik tai šiaip atlikta paprasta analizė, aišku, tai labai puikiai kai atitinkamos struktūros gali padaryti, tačiau kad būtų realiai pažvelgta į tikrą tų priemonių poveikį a, mūsų a, socialiniai situacijai. A, Ir kai kalbame apie siūlomas reformas, pavyzdžiui, finansinės rinkos rytyje, daugelis iš pasisakiusių kalbėjo apie tai, kad reikia nepamiršti, kad viena vertus turime finansinę rinką ir atitinkamus sėtinus reikalavimus su ją ir kita vertus mes turime realiąją ekonomiką su visais jos poreikiais ir kad būtent reikia nepamiršti to. Bendrai nepamiršti visų susirūpinimą keliančių klausimų. Kartais atrodo, kad um, reformos yra tarsi tam tikras katalogas priemonių ir, ir būtent laikotarpio vidurio peržiūros dokumente mes kalbame apie tai, kad rinka pasirenka kažkokias tai reformas, kurios joms e, patinka pagal savo interesus, tačiau tos reformos neleidžia realiai perorientuoti visos finansinės rinkos, kad ji veiktų realiai taip, kaip reikia realiai ekonomikai. Ir čia, aišku, paminėčiau didžiojo dešimtuko sutikimus, bet labai svarbu, kad nepakankamai atsižvelgta į tai mūsų Europos vadovų taryboje, ministrų tarybose. Būtent reikia galvoti apie tokias reformas, kurios užtikrintų ilgalaikį investavimą, investavimą orientuotų į ilgalaikį laikotarpį. Nepakankamai dar yra padaryta dėl to. Kalbant apie makroekonominį planą, aišku, ehm, ne, nepakankamai yra galvota apie darbo vietų išsaugojimą. Čia yra esminiai elementai ehm, Lehman Brothers žlugimo metu visi sakė, kad reikėjo galvoti e, be, e, ne vien tik tai apie e, kainų stabilumą, bet taip pat ir apie finansinių rinkų stabilumą. Tačiau dar reikia pažvelgti ir į tai, kaip kapitalo laisvas judėjimas prisėda prie makroekonominio netolygumo Aš esu iš tokios valstybės, kur e, tiesioginės užsienio investicijos visuomet buvo matuojamos kaip mm, didžiulio patrauklumo e, kriterijus. Galbūt, tačiau tai kita vertus yra ir toks reiškinys, kuris skatina spekuliavimą, uh, gamybos priemonių nusavinimą, nukeliavimą į tas rankas, kur jos galbūt panaudojamas ne vien tik tai investavimo, ilgalaikio investavimo tikslais. Be to reikia nepamiršti, aišku, nekilnojamo tur, turto burbulo, kur iš tikrųjų strategijos buvo pernelyg ekscesyvios, netinkamos visiškai tiems tikslams, kurie būtų svarbus realios ekonomikos augimą norint užtikrinti. Dar vienas dalykas, daug kas iš jūsų kalbėta apie vidaus rinką, kokia yra svarbi. Aš manau, kad visi sutinkame, kad tai yra vienas iš svarbiausių mūsų bendros gerovės kūrimo elementų. Mes visi kalbame apie Europos projekto atgaivinimą per bendros rinkos kūrimo atgaivinimą. Energetikos sektorius buvo paminėtas čia. Be abejo, Labai svarbu kalbėti apie bendros rinkos svarbą. Ir čia aš pritarčiau kolegai Engels, kuris pasakė, jog negalima galvoti vien tik tai apie augimą kaip po tokį, tarsi būtumėm apsėsti vien tos savokos. Reikia galvoti ne vien tik tai apie augimą, bet reikia galvoti ir apie perskirstimą. Nes būtent čia, aišku, e, kai kalbame apie skirtingus augimo modelius, būtent ir iškyla didžiulis iššūkis. Čia aš paminėčiau fiskalinius dalykus, apie ką jūs daugelis kalbėjote irgi. Ir, aišku, tai, kas e, per šį savaitgalį yra padaryta, dar turės būti paversta realiomis priemonėmis, kurios duos tikros naudos. Aš um, tikiuosi, kad tikrai uh, tos naudos mes matysime iki birželio mėnesio. Dėkuoju per vanš ir dabar pradėsime mūsų antrąją e, dalį. Jos pavadimas yra investicijos į ES ekonomiką ir užtikrinimas, kad bus pasiekti S2020 tikslai. Man tikrai labai džiugu pristatyti pagrindinį pranešėją, pona Filip Maištat. Jis yra Europos investicijų banko pirmininkas. Norėčiau pakviesti jį čia į prezidiumą. Er e jis jau ilgą laiką, nuo 2006-ųjų, jis jau ilgą laiką dirba kaip EIB pirmininkas. 2006 metais jo įgaliojimai buvo pratesti šešeriems metams. Iki to jis buvo ilgalaikis Belgijos finansų ministra, ministras. 1990 metais jis netgi buvo išrinktas metų finansų ministru, jį išrinko Euro Money Magazine. Taigi tai yra tikrai įspūdinga karjera, bet to jisai buvo e, Belgijos vicepremjeras. Taigi, ponė Maištat, mums labai džiugu, kad jūs atvykote į mūsų konferenciją ir kad esate pasirengęs padaryti pranešimą antroje mūsų konferencijos dalyje. Taigi suteikiu Jums žodį, prašau. Merci, Monsieur le Président mesdames, messieurs les parlementaires. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, noriu padėkoti už šią garbę, kad pakvietėte mane kreiptis į jūsų komitetą kuris aptarė ypatingai svarbius mūsų ateičiai lemiamus projektus, pasiūlymus. Ir čia ypatingai svarbu, kad ir nacionalinių parlamentų, Europos parlamento nariai dirba kartu, bent jau šiandienos posėdėje. Taip pat E, dabar nu, norėčiau tarti keletą žodžių dėl Europos investicijų e, banko. Tai, kaip žinote, tai yra pagal sutartį sukurtas valstybių narių investicijų bankas, kurio tikslas yra finansiškai remti, padėti gyveninti ES tikslus. kas norėtų daugiau sužinoti apie Europos investicijų banko suvaidintą vaidmenį pastaruoju laikotarpiu, mes galime išplatinti dokumentą, kuriame yra pristatytas mūsų indėlis į Europos ekonomikos gaivinimo planą patvirtintą 2008 metais. Tikrai čia pamatysite, kad Europos investicijų bankas labai daug prisidėjo prie to plano gyveninimo. Jūs pasiūlėte temą, tai yra investicijų vaid poveikis padant e, įgyveninti 2020 metų e, tikslus. Aš trumpai norėčiau priminti, kaip investicijos padėjo užtikrinti augimą. bendrai, aišku, kad e, bendro kapitalo variavimas, investicijų kitimas yra labai svarbus veiksnys lemiantis mm, konjunktūros e, raidą. Be abejo, investicijos turi teigiamą poveikį, kai eina kalba apie bendro vidaus produkto augimą. Čia noriu pabrėžti, kad tai yra labai svarbu ir už atitinkamų ciklų ribų, nes kai eina kalba apie inovacijas, augimo potencialą, tai yra labai svarbu ekonomikai. Turite atitinkamai ir grafinius pavyzdžius, kaip atrodo mūsų pergyventa krizė, kaip drastiškai e, krito investicijų apimtis ir kaip tai e, lėmė e, bendro vidaus produkto kritimą bendrai, taip pat ir akcijų kitimą. 2010 metais fiksuota kapitalo um, sviravimas dar buvo šiek tiek neigiamas, bet šiais metais jis jau pereina į teigiamą pusę. Ir tai rodo, kokios yra svarbios investicijos Eko, Europos ekonomikos potencialas jau buvo pakankamai žemas iki krizės, o krizė, aišku, dar sudavė e, didžiulį smūgį, neigiamai paveikė to kapitalo potencialą. Pirmininkė, jūsų iškeltas klausimas yra itin aktualus, mano manimu, būtent kaip galima paskatinti tas investicijas, kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima sustiprinti Europos ekonomikos augimo potencialą, kas yra, aišku, labai svarbus strateginis strategija 2020 metams tikslas. Kokia yra šiandieno situacija? Viena vertus mes turime investicijų poreikį, kuris yra milžiniškas milžiniškas tiek nuojose valstybėse narėse, tiek senesnėse valstybėse narėse. E, viena vertus dėl infrastruktūros raidos, taip pat ir dėl to, kad reikia modernizuoti infrastruktūrą. Skaič... Europos komisija paskaičiavo, kad norint pasiekti e, e, strategijos 2020 metams tikslų, reikia investuoti į infrastruktūrą apie pusantro iki dviejų trilijonų eurų laikotarpį iki 2010 metų. Tai yra 2000 milijardų eurų, prie kurių dar reikia pridėti, aišku, investicijas į kitas infrastruktūros rytis, kurios um, be abejo irgi yra nemažiau svarbios. Taigi investicijų apimtis milžiniškos. Greta to reikia kalbėti apie finansavimo šaltinius čia matome tendenciją, kad jie mažėja. Kodėl? Visų pirma, aišku, krizė paliko savo pėtsakus finansų um, rinkoje, kur kai kurie um, finansiniai subjektai iš viso dingo. Aš kalbėčiau apie Monoline, uh, vienos už šias draudimo įmonės. Uh, bankai patys irgi yra tokioje situacijoje šiandien, kad jie darosi vis atsargesni. Uh, Aišku, tai yra reikalinga, tačiau Bazelio trys nosios taisyklės par, paskatins o, bankus o, geriau įvertinti riziką, galvoti apie ilgalaikį skolinimą labiau. Aišku, kad tai yra labai svaru, kai eina kalba apie ilgalaikį finansavimą, nes jis bus pakankamai ribotas dar ir ateityje. Na ir be abejo, mes žinome ir visu, visas, visus biudžetinius apribojimus. Uh, mes negalime aiškiai tikėtis, kad mm, per artimiausius keliarius metus mm, biudžetas labai išauktų. Taigi mes turime biudžeto situaciją, e, finansinį sektorių, kuris vis dar trapus ir kur e, kuriamos naujos taisyklės, kurios dar labiau ribos jų um, įsipareigojimus, kai eina kalba ilgalaikė, ilgalaikės, ilgalaikė finansavimą, skolinimą ir rizikos įvertinimą ir uh, didelį uh, investicijų poreikį. Kaip visą tai suderinti, uh, kokį kaip, mm, kokį svertą pasitelkti, kokį katalizatorių pasitelkti, paskatinant privatų sektorių e, duoti finansavimo. <clears throat> Ir čia savo pasisakymę aš akcentuočiau būtent sverto vaidmenį, kad ES mm, biudžetas ir ES investicijų bankas galėtų suvaidinti būtent tą sverto vaidmenį. Uh, subsidijų panaudojimas, kai eina kalba apie investicinius fondus, kur um, graža yra pakankamai didelė. Čia tam tikrą prasme yra lėšų švaistimas. Kita vertus, jeigu yra naudojamos. Bankinės, skolos, invest, bankinės, bankinės paskolos investavimui uh, kur um, vidutinės laikos pel, pelningumas yra menkas, vėlgi netinkamas tai variantas. Taigi mes galvojame, kad uh, čia jau nekalbame apie tai, ką komerciniai bankai galėtų finansuoti, kad e, ten, kur rizika yra pakankamai nedidelė ir kur pelningumas yra pakankamai didelis, bet kita vertus mes kalbame apie tą sritį, kur reikalingas tam tikros subsidijos, kur reikalingas finansavimas, nors pelningumas yra e, mažas arba neigiamas netgi. Mes galvojame, kad čia yra dar ta tarpinė sritis. Uh, kur būtų galima panaudoti Europos biudžeto lėšas, Europos investicijų banko pagalbą. Čia mes e, savo bankinių tokių netinkamų žargonų būtent kalbėtume apie bankiniai veiklai tinkamą sritį. ką galima būtų finansuoti. Čia galime pažvelgti tai, kas jau yra padaryta. Tai yra e, bendros priemonės, kurias mes jau esame suderinę. Čia mm, Europos komisija, e, Europos investicijų bankas dirba kartu ir kas planuojama ateičiai. E, ką galvojame apie ateitį, čia būtų du bendri, dvi bendro tokios priemonės. Visų pirma, tai būtų pasidalytos rizikos finansavimo priemonė e, Risk Sharing Finance Facility for Research. Transporto e, ten tinklų srityje yra paskolų garantijų priemonė. <clears throat> Čia yra, e, pavyzdžiui, iš, iš septintos pagrindų programos finansavimas, iš EIB finansavimas e, skiriamas e, mokslo tyrimų ir um, technologijų kūrimo e, projektams finansuoti, kurie yra šiek tiek rizikingesni. Nepriklausomų ekspertų grupė atliko įvertinimą Šis įvertinimas buvo pateiktas Europos parlamentui ir sulaukė palankaus įvertinimo. Europos vadovo taryba kovo ketvirtą, vasario ketvirtą dieną rekomendavo šią iniciatyvą toliau tęsti. Ir praeitą savaitę aš mačiau, kad Europos parlamentas taip pat balsavo už rezoliuciją panašią kryptimį. Taigi mes turime bendrą tokią priemonę, kuri leidžia užtikrinti tokį labai svarbų ryšį. Praeitais metais mes skiriame paskolų 6,3 milijardo eurų. Bendra finansuota suma, kiek investicijų buvo galima skirti, buvo apie 16 milijardų. 300 milijonų atkeliavo iš ES biudžeto, o bendra investuota suma yra 16 milijardų. Taigi pažiūrėkime, kiek buvo pritraukta pinigų. Kodėl? Todėl, kad buvo sugebėta pasidalyti riziką štai su Europos investicijų banka, banku. Todėl pritraukime daugiau investicijų. Štai kokiu rezultatu matome Kitas pavyzdys visai nesenos praeities, tai yra būtent garantijų priemonė, labai specifinė priemonė, specifiniai sričiai, tai yra transportui. Šios infrastruktūros gaunamas e, pelnas pirmais keliais eksploatavimo metais būna menkas, todėl reikalingas papildomas, e, papildoma parama ir Europos investicijų banko e, ta parama, tas investavimas suveikia kaip katalizatorius, kadangi būtent buvo skirtos garantijos pirmiems keliariems eksploatavimo, tokios infrastruktūros eksploatavimo metams kad būtų galima atitinkamai tiem, kas investavo pinigus, finansuoti savo paskolas ir Europos investicijų bankas suteikė garantijas ir tokiu būdu buvo galima um, nedidelę dalimi um, panaudoti ES biudžeto pinigus, juos padengiant mūsų garantiją. Uh, Aš manau, kad čia dviračio išradinėti, e, galvojant apie ateitį, nereikėtų. Mes turime puikius pavyzdžius iš mūsų e, darbo, iš mūsų praeities. Aš manau, kad galima tobulinti ir toliau tokias bendras priemonės, um, toliau įgyveninti tokias bendras pastangas mes galime po to panaudoti revolving, tai yra ta at, at, testinės užtikrinti, testi, kad tos priemonės būtų testinės, aš manau, kad naujos finansinės priemonės galėtų būti būtent tokios, kaip aš jums štai pristačiau. Dabar galėčiau kalbėti apie kitą priemonę, tai yra projektų obligacijos. Aš jau minėjau, kad yra didžiulis investicijų poreikis transporto, energetikos, kitose sritise. Jūs puikiai žinote, kokie yra skaičiai vien transporto srityje, norint įgyveninti visus europinius projektus. Ir tiesa, noriu pasakyti, kad būtent pirmininkas Deloras ėmėsi, pradėjo visa, visus tos procesus. Taigi e, vien šioms rytims reikia daugiau e, kaip 500 milijardų eurų. Aišku, kad e, valstybinio sektoriaus lėšos yra ribotos, bankai nelabai nori imtis ilgalaikės rizikos. Ir būtent šiuo atveju yra didžiulis lėšų stygius ypač kai eina kalba apie tas monoline vienos rūšies įstaigas, kurios dingo. Nebeliko jų tokių draudimo įmonių. Čia tokios įstaigos kadangi jų nebeliko, reikėjo ieškoti kitų galimybių, kaip finansuoti tokius projektus. Tokiu būdu kad instituciniai a, investuotojai, pavyzdžiui, pensijų, bank, a, pensijų fondai ir taip toliau galėtų pirkti tokias projektų obligacijas. Aš noriu être achetés. Et donc, l'intervention de la Banque européenne d'investissement se fait au niveau, sur le graphique ici, euh, sur la Čia jūs matote grafikė apie vidurį pažymėtas būtent tas uh, paskolas, pirmailės paskolas atitinkamai sudėlioti į pakopas. Yra tos subordinuotos paskolos toliau ir Um, atitinkamai ta paskolų dalis, kuri yra senesnė, uh, kuri turi, um, uh, kurios tai yra pirmą eilės tos paskolos, kai eina kalba būtent apie kreditus Europos uh, Sąjungos biudžeto panaudojimas mums leido pasidalyti riziką su Europos Sąjunga tam aišku, tam tikrų mastų tik tai iš pradžių tai buvo pakankamai ribotas tas mastas. Nuo pat pradžių mes žinojome, koks, buvo, koks gali būti maksimalus, tas, maksimali našta ES biudžetui. O aišku, kad jau kai žinome, kokia yra ta maksimali suma, kurią gali pakelti ES biudžetas, tai tada mes žinome, kad likusią dalį jau turi prisijimti Europos investicijų bankas bet um, matėme, kad privataus sektoriaus reakcija buvo labai pozityvi ir tai leido mums pritraukti labai didelį uh, privatų kapitalą į uh, infrastruktūros projektus. Akivaizdu, jog yra ir kitokių priemonių, kurias mes deriname su Europos komisija turėdami omenyje, jog um, ateityje bus tvirtinama kita finansinė perspektyva, Pabaigai aš tik noriu pasakyti, kad esu tikras, jog šis dešimtmetis bus lemiamas ES ir kai mes galvojame apie strategiją 2020 metams, mums atrodo, kad svarbiausia yra tai, kad jeigu mes norime panaudoti Europos ekonomikos augimo potencialą iki galo, visiškai aišku, jog reikia investuoti ir investuoti ne vien tik tai infrastruktūrą, ką aš jau minėjau, bet reikia investuoti į mokymą, reikia mm, didinti um, aukštą išsilavinimą um, turinčių darbuotojų skaičių. Tai yra ES 2020 metų strategijos labai svarbus elementas. Aišku, kad ne vien tik tai ES institucijos čia gali o, kažką nuveikti. Labai svarbu, kad ir nacionaliniai parlamentai, nacionalinės vyriausybės prisimtų irgi jiems tenkančią dalį ir prisidėtų prie strategijos 2020 metams įgyvendinimo. Kad geriau visus tas dalykus koordinuotų ir uh, įtrauktų į bendrai visą politikos formavimą. Man atrodo, tai yra būtina prielaida. Ir todėl jūsų komiteto diskusijos yra ypatingai svarbios. Todėl labai, svarb, todėl labai svarbu, mano akimis, kad būtent į Europos parlamento diskusijas yra įtraukiami nacionalinių parlamento atstovai. Strategija 2010 metams nebus įgyveninta, jeigu nacionaliniai parlamentai nebus pilnai įtraukti į šios procesus. Dėkoju, ponia Maištat, už tai, kad jūs palaikote mūsų pastangas pasiekti konsensusą su nacionaliniu parlamento atstovais, nes iš tiesų jūs teisus, jeigu mes nedirbsime iš vien, tai tuomet bus labai sudėtinga pasiekti šiuo ambicingu tikslu. Taigi procedūra bus tokia pati kaip ir praėjusiame diskusijų raunde. Visų pirma, e, pirmininkaujančių valstybių trejeto e, atstovai pasisakys, iš pradžių Vengrijos, paskui Belgijos, paskui Lenkijos atstovas. Kiekvienas galite kalbėti nelgiau kaip tris minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponas pirmininkas, tai yra, kad mes turime bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, nes be šio bendradarbiavimo mums e, iš ties nepavyks pasiekti tikslų. Labai svarbus klausimas yra lėšų išvaistimo klausimas ir e, investicijų gražos klausimas inovacijos, moksliniai tyrimai, švietimas. Tai yra esminės sritis. Tačiau esminis klausimas, ar mums pavyks tapti konkurencingais šioje srityje. Toliau kitas esminis klausimas yra susijęs su energetika, su ištekliais, su žaliavomis. Ir šiame kontekste mes turime mąstyti e, tvariai. Todėl ir valstybės narės turėtų susimastyti, kokiuose sritise jos galėtų pasiekti socialinių ir ekonominių tikslų, o kokiuose sritise jos galėtų formuluoti bendrus tikslus su ES, tai yra siekti tų tikslų europinių lygmenių. Kalbant apie konkurencingumą, e, labai svarbu nepamiršti, nepamiršti e, fiskalinės politikos jeigu pažiūrėsime, kur daugiausia investuojama Azijoje ir, e, kur daug, ir pamatysime, kad daugiausia investuojama yra Kinijoje. Pagrindinis klausimas yra, ar analizuojama, e, koks tokių investicijų poveikis Europai. E, ar mes galime pasivyti įvykius, ar mes galime dirbti veiksmingiau. Manau, kad ES 2020 strategija yra labai svarbi, nes ji paban, e, ji padės mums pasiekti e, susitarimo e, tokiuose klausimuose, kaip lėšų švaistimas, kaip investicijos į regionus, taip pat ir euro obligacijos galėtų būti vienas iš sprendimo būdų. Europos Sąjunga tokių ir panašių priemonių dėka galėtų tapti veiksminga ir konkurencinga. Taigi tiek norėjau pasakyti šioje antroje diskusijos dalyje ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad EIB e pirmininkas sakė, kad mes turime mąstyti tvariai ir kad mes turime daugiau dirbti kartu su nacionaliniais parlamentais, ieškodami problemų sprendimų. Merci, euh, Monsieur le Président. Merci, euh, <clears throat> Monsieur Meistat, pour votre Belgijos atstovas. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Meištadui už pranešimą. Gerbėmieji, dar kartą norėčiau akcentuoti, kad visiškai pritarėme Europos strategijos 20-iesiams tikslams Jūs e, su tokiu entuzijazmu perskaitėte e, šitą pranešimą. Viena vertus e, kalbėjote apie investicijų poreikį, kita vertus kalbėjote apie nacionalių biudžetų kontrolę. Tai gali kelti problemų. Ir čia kyla klausimas dėl pusiausviros ir galios perdavimas ES lygmeniui ir atgal nacionaliniam lygmeniui, tas sienų peržengimas ir e, ekonominė realybė nesustoja ties nacionaliniam sienom, o jas peržengia. Ir pačių valstybių ribose yra e, skirtingi regionai, jų ekonomikos dinamika skirtinga ir iš tikrųjų tai reikėtų nagrinėti ir nacionalinės institucijos turi vykti priežiūrę ten. Man atrodo, kad svarbu, kad um, Europa suprastų, kaip vertinti nacionalinės ataskaitas ir suprasti, kad yra regioninis lygmenis, subnacionalinis lygmuo ir čia reikėtų atskirti, ką galima daryti nacionaliniu lygmeniu ir kartais uh, rekomendacijos pasirodo esančios neveiksmingos. Uh, jeigu viskas yra suvienodinama. Antras dalykas, kurį norėjau, e, norėjau paliesti, tai e, smulkus vidutinio ver, e, verslo reikšmė, nes labai dažnai būtent tos įmonės, kuria darbo vietas, prisideda nemažai mokėdamos mokesčius prie ekonomikos sistemos ir čia turėtumėm pagalvoti apie Bazelis 3 reformas skirtas bank, bankininkistės sektoriui, kad tos reformos neigiamai nepaveiktų paskolų teikimo smulkiam vidutiniam verslui verslui. Ir čia būtų įdomu panagrinėti, ką daro EIB, kad e, paremtų, e, palengvintų paskolų teikimą e, smulkiam vidutiniam verslui. Nes, pavyzdžiui, Belgijoje čia yra konkreti problema tos rytyje. B e, garantijos turėtų būti e, stiprinamos galvojant apie e, biudžetą ir reikėtų čia pasinaudoti regioniniais fondais, o ne tik tai federalinio lygio fondais. Dėkoju toliau ponas Kleinė iš Lenkijos. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji. Išgirdome labai įdomią EB pirmininko Maisodo kalbą. E, jis pasidalijo tikrai gerom mintim e, kriziai spręsti ir e, po krizinių laikotarpių galėtumėm pasinaudoti tuo, reikia galvoti apie biudžeto deficitą kiekvienoje valstybėje, turėtumėm galvoti apie kiekvieną įmonę. Ir buvo išsakyta daug pasiūlymų, kaip spręsti problemas, kaip rasti e, naujų investicinių galimybių. Tai mums labai svarbu. Lenkija iš tiesų išgyveno sunkius metus dėl krizės, bet e, vienintelė ES valstybė esame, kurioje e, ekonomika pakankamai daug auga, turime nemažai e, santaupų, e, todėl pana Maistodo patarimai mums labai įdomus, nes iš tiesų investicinės galimybės galime labai sustiprinti, nepaisant e, problemų. Ir ES valstybėms labai svarbu nepamiršti solidarumo. Uh, reikia mažinti skirtumus tarp valstybių narių, investicijos į infrastruktūrą, energetiką, švietimą. Visa tai mums labai svarbu. Todėl visos mintis apie tai, kaip būtų galima pasinaudoti šiais ištekliais, mums labai, labai vertingos ir įdomios ir, žinoma, mes tom pasinaudosim. Ir norėčiau pasakyti, ką dar būtų galima padaryti. Išgirdome pono Maistodo kalbą, gavome nemažai informacijos e, ir senosiuose valstybėse nerėse nemažas investicijų poreikis yra ir mes tą patį matome. Ir svarbu, kad investicijos ir senosiuose ir naujosiuose valstybėse nerėse būtų ateities ekonomikos variklis, ekonomikos, kuri paliks krizę praeityje. Ir AIB veiksmai taip pat e, prisidės prie to, taip pat, taip pat e, bus e, varomoji jėga mūsų ekonomikos augimo. Mes pritarėme prioritetams numatytiems Europos strategijoje 20-iesiams. Čia Europos parlamente kartu su nacionaliniais parlamentais, dalyjamės idėjomis ir tai, aišku, galės mums leisti gerus sprendimus ateičiai. Dėkuoju toliau Europos liaudės partijos iš Europos parlamento atstovė. Pone Pietikanin. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų turime kalbėti, kaip pereiti nuo stabilumo pakto prie tikro augimo pakto, prie tvarumo pakto ir girdime nuolat kartuojant, kad reikia daugiau Europos. Ir Kaip e, e, buvo e, sakyta, EB vaidmuo svarbus, komisijos vaidmuo svarbus ir privataus kapitalo, rizikos kapitalo vaidmuo labai svarbus, ypač galvojant apie inovacijas ekologišką ekonomiką, socialinės inovacijas. Ir šiandien svarbu suvokti, kad ir teisėkūra yra svarbi ir nacionalinių lygmenių, ir ES lygmenių labai svarbu suvokti, kad kalbant apie klimato politiką, aplinkosaugos politiką, mūsų tikslai ambicingi. Ir tai užtikrintų tam tikrą saugumą investuotojams. Uh, Trečia, ką turėtumėm daryti europinių lygmenių ir ką turėtumėm skatinti daryti mūsų kolegas nacionaliniuose parlamentuose, tai uh, nagrinėti savo biudžeto e, galimybės. Aišku, biudžetai riboti ir svarbu nefinansuoti tos veiklos, uh, kuri yra prieštaringa, galvojant apie mūsų ekonomikos augimo tikslus ir, tik, ir, ir tikrai neturėtumėm panaudoti išteklių netinkamais tikslais. Ir žinoma, reikalinga yra ir išteklių apskaita. Tad kas būtų svarbu tai e, būtų bendradarbiauti Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentam, nes nacionalinis e, biudžetas yra svarbesnis negu ES biudžetas ir ko mums reikia, tai e, reikia tokių veiksmų, kuriais diversifikuotai būtų einama tą pačią linkmę. Ir galiausia, pirmininkė, norėčiau sužinoti. Ir turiu galvoje tai, ką sakė IB pirmininkas, kokių, kokių priemonių mums, mums reikėtų tikslams pasiekti ir tokia linkme turėtumėm tęsti savo diskusiją. Toliau kiti trys kalbėtojai, Lordas Lindas, Lind Harrison iš Junktinės karalystės, po to ponas Džordžetė iš Italijos ir ponas Kola iš Slovakijos. Iš pradžių Lordas Harrisonas. Ačiū. Labai džiugu, kad nesenai lankėtės lordų rūmose, kurie turi paskelbti savo ataskaitą apie e, daug, daugiametę finansų perspektyvą 13-20-iesiams ir aš čia remsiuosi būtent tuo. Mes siekiam europinės prietinės vertės, aš manau, kad turėtumėm labai e, griežtai nustatyti biudžeto prioritetus, e, reikia pasirinkti kam svarbus skirti lėšas, kalbant apie tyrimus ir, ir transportą ir taip toliau. Ir manau, kad e, labai <coughs> svarbu yra skatinti na, mažiau turtingas valstybės narės, kad jos paspartintų na, savo, savo veiksmus, įsijungtų į, į bendrą rinką. Tai svarbu galvoti apie tai, e, kaip pereisime nuo taupimo prie augimo. Jeigu nenumatysim lankstumo biudžetuose, tai mus lydės nesėkmė. Uh, Mano kolega Lordas Kofildas. Ko kalbėsiu su, su Deloru, dėl to ir siekė sukurti bendrą rinką, bet dar tebe laukiame tos rinkos. Ir e, kas labai svarbu, kas tebe lau, kad tebe laukiame, kad ta e, rinka e, būtų pritaikyta smulkiam vidutiniam verslui. Na, o kalbant apie Europos strategiją 20-iesiams, tai turime užtikrinti, kad tai reikštų, kad bus patobulinta Lisabonos strategija, kur, kuri nenusisekė. Uh, ir e, komisijos e, narys e, Karelas Deguchtas yra paskelbęs pareiškimą, kur numatoma yra, kad ES tarptautinių lygmenių veiks agresyviau, aktyviau ir tai turėtų būti esminis mūsų strategijos komponentas. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, mano paties komiteto leidinys paskeltas buvo tiksliau bus paskelbtas kovo mėnesį, jis bus skirtas ekonominiai valdysenai ir e, žinoma visi dalyvaujantis galės gauti po egzempliorių ir tikiuosi, kad tai prisidės prie bendros e, strategijos e, siekiant didesnio ekonomikos augimo ekonomio, Europos Sąjungoje. Ponas Džordžetė. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes turime atvirai pasakyti, kad yra didžiulis atotrukis tarp ambicingų ES 2020 tikslų ir tų atsakymų, kurie ir tų sprendimų, kurie buvo rasti nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Manau, kad mes visi turime suvokti, kad yra tas baisus atotrukis tarp lėšų, kurias mes turime ir tarp to, ką mes darome. Mes matome, kad mes nesugebame susidoroti su mums tenkančiomis užduotimis mūsų biudžeto lėšomis, jau negalime rasti tinkamų sprendimų toms problemoms, kurio, su kuriomis susidurėme. Galbūt europinės obligacijos čia padėtų, bet kalbant apie privačias lėšas, turėtume e, iškelti klausimą, ką reikš Bazelio, Bazelio 3 direktyva. Ar tokiu būdu bus padidintas bankų lėšų koficientas, ar tai nepakenks e, mažoms ir vidutinėms įmonėms? Nes galbūt e, bankai pradės taikyti pernelyg atsargę politiką įmonių atžvilgių ir ypač būtent tų e, pačių mažiausių įmonių atžvilgių. E, o ir kaip tik stiprins spekulacija finansiniais produktais. Taigi mes labiau turime koncentruotis į kovą su ta bankų vykdoma spekulacija. Taip pat turime suvokti, kad yra atotrukis tarp investicijų ir tarptų finansinių lėšų, kurias teikia komerciniai bankai. Taigi tikiuosi, kad euro obligacijos galbūt bus vienas iš galimų sprendimų. Dėkoju toliau ponas Kolar iš Slovakijos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau labai palankiai vertinti EIB dalyvavimą įgyvendinant transporto e, projektus mūsų šalyje ir ypač noriu pakalbėti apie finansavimo mechanizmus, kurie dabar svarstomi es lygmenių, tai yra taip vadinamieji taip vadinamosios euroobligacijos ir projekto obligacijos. Dabar kalbant apie mm, finansavimo metodą, kuomet būtų naudojamos euroobligacijos, reikštų, kad ES finansuotų ne vien tik tai tais indėl, įnešiais, įnašais, kurie jau patvirtinti, bet taip pat ir įsiskolinimu. Taigi naujo finansavimo mechanizmo įdėgymas ES lygmenių arba sumažintų tą m, mm, lėšų kiekį, kiek valstybės ir regionai gauna, kad galėtų įgyventi 2010 metų strategijos tikslus, arba padidintų valstybių narių įnašus būdų metodai būtų tinkami ilgalaikiam tvarumui užtikrinti, tačiau jie netitiktų subsidarumo ir solidarumo principų. Priežastis yra ta, kad būtent sprendimų prieimimas yra toks, jog daugelis valstybių narių ir regionų darosi vis labiau centralizuotas, todėl Slovakija nepasisako už euroobligacijų įvedimą. Kolegin. Dėkoju. Toliau kolegė Ani Podimata, jinai yra socialdemokratų atstovė Europos parlamente. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήθελα να σημειώσω και εγώ από... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat pritarčiau tai minti, minčiai, ka, ką išsakė daugelis kalbėjusių tiek nacionalinių parlamentų atstovų, tiek Europos parlamento narių. Būtent yra klausimas, kaip užpilti tą atsiradusią spragą, tą keurymę, kuri atsirado dėl uh, krizės kaip surasti reikiam, reikiamus išteklius, reikiamus finansus, kad būtų galima būtent įgyvendinti visus tuos didžiulius tikslus, kuriuos ES yra užsibrėžusi. Aš turėčiau omenyje ir strategiją 2020 metams, bet aš kalbėčiau taip pat ir apie kitus didžiulius iššūkius kylančius ES bei pasaulinių lygmenių. Norėčiau dabar kreiptis į EIB pirmininką. kaip Europos parlamento nariai mes sutinkame su jūsų nuomonė, kad e, ypač dėl krizės reikia sutelkti mūsų visų dėmesį į tai, kaip yra mažinami valstybių biudžetai ir į tai, ką mes dabar vadiname novatoriškų finansavimu. Dėl kelių priežasčių visų pirma, todėl, kad, e, aišku, čia išvelgėme didžiulį uh, potencialą, kaip būtų galima pritraukti naujus finansavimo šaltinius, šaltinius, bet taip pat ir galvojame, kaip sumažinti naštą ES biudžetui, nacionaliniams biudžetams, tai yra naštą mokesčių mokėtojui. Ir jūs minėjote Europos komisijos sprendimus, priimtus visai neseniai dėl euro dėl euroobligacijų. Aš norėčiau kalbėti apie Europos komisijos nesiniai paskelbtą tekstą dėl uh, infrastruktūros projektų finansuotinumo, tinkamumo finansuoti. Uh, Ir čia pagrindinis kriterijus yra, ar infrastruktūriniai projektai turi europinę pridėtinę vertę. Čia, aišku, tokį kriterijų gali įvairiai interpretuoti. Ar iš tikrųjų kalbame visų pirma apie, pavyzdžiui, to, konkreto, konkretos projekto pobūdį, kad darbai vykdomi per sieną, pavyzdžiui, toliau <clears throat> jeigu kalbame apie infrastruktūros projektus, realiai ar tai atitinka būtent strategijos 2020 metams tikslus. Mas Rosenkrantz iš Švedijos. Prašau, ponė. I'm here. <laughs> um, the subject of the... Ačiū pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie apie labai svarbes temas. ES turi didinti savo konkurencingumą, augimą, vystimasi. Stagnacija neturi būti priimtinas variantas. Taigi, kokiu priemonių reikia imtis? Visų pirma, aš manau, kad Labai svarbu užbaigti kurti bendrą rinką, kaip daugelis kitų kalbėtojų pabrėžė. Europos komisija galvoja, kad sukūrus bendrą rinką BVP ES išauktų 10 procentų. Čia reikia, aišku, modernizavimo, patobulinimų infrastruktūros srityje, skaitmeninių paslaugų srityje, taisyklių supaprastinimo ir vienodinimo srityje. Kitas dalykas, aišku, mes galime daug kalbėti apie naujas strategijas, kaip padidinti augimą Europoje, tačiau toliau žodžiai nieko nereikš, jeigu jie nebus lydimi veiksmų. Aš manau, kad yra jau ir taip daug įvairių gerų strategijų. ES strategija 2020 metams yra patvirtinta, aš ją remiu daugeliu požiūrių, tačiau dabar yra jau laikas pereiti prie veiksmų. Mes turime modernizuoti ES biudžetą, bet taip pat laikytis ir ribojančio požiūrio. Turime nukreipti investicijas į naujų e, ūkio šakų stiprinimą. Šiandien ten, pavyzdžiui, bendrai žemės ūkio politikai yra skiriama labai didelis lėšos. Tai netitinka ES 2020 metų strategijos, kur yra kalbama apie naujų augimo sektorių. Stiprinimą reikia galvoti apie mokslo tyrimus, infrastruktūrą, švietimą. Tai yra augimą užtikrinsantis sektoriai. Aš sakyčiau, kad ES E, biudžeto pinigai, tai yra ES mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi mes turime riboti išlaidas ir turime užtikrinti biudžeto balansą, tokiu būdu labiau gerbent, aišku, ir augimo stabilumo pakto kitas taisyklės. Švedijos finansų komitetas taip pat griežtai pasisako prieš ES mokestį finansiniams sandoriams. E, nei politikai, nei žmonės Švedijoje neremia tokių naujų apmokestinimo rūmų rūšių. Aš taip pat galvoju, kad finansinių sandorių apmokestinimas yra bloga mintis, jeigu mes galvojame apie didesnį augimą, didesnį um, klėstėjimą Europoje. Ir pabaigai. Jūsų laikas baigėsi, sako pirmininkas. Atėjo laikas imtis veiksmų, kad ES strategija 2020 metams būtų realiai gyvendinta. Voskalian. Dabar suteiksiu žodį ponui Voskalijan. Okay. Iš Rumunijos. Eh. Jeigu jo nėra, tai tuomet kolegė Eni Jenson, Europos parlamentarė iš liberalų frakcijos. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Maištadui už eh, puikią kalbą. Labai pritarčiau jam, kad iš tiesų Europai reikia didelių investicijų. Manau, kad Turint galvoje, kad čia dalyvauja nacionalinio parlamento atstovai, metas išsakyti e, frustraciją Europos parlamente. Valstybių vyriausybių vadovai susitarė dėl veiksmų plano skirto energetikai. Tai reiškia, kad didžiulės investicijos turės būti skirtos investi... energetikai, bet lėšų nėra. Tam lėšų neturime. Kai tai bus, e, e, kai Kai tai padaryta, šampanas e, išgertas, ateina finansų ministras ir pasako, nemokėsime. E, kaip tik ponas Maštadas turi ką nors išrasti, kad atsirastų lėšų. Žinoma, yra programų, kurias reikės finansuoti iš biudžeto, kaip jūs minėjote. Yra e, programų, kurių vertė nėra tokia didelė, kad negalėtų finansuoti rinką, tačiau turiu vieną pavyzdį kaip, e, kad minėjo kolega iš e, Slovakijos, tai būtų su jie su obligacijom, e, pavyzdžiui, pas mus Danijoje yra stambi valstybinė įmonė investuojanti į vėjo energiją. Ši įmonė nori eiti į, į rinką, susitarė su pensijų fondais dėl lėšų, kurias investuotų į vėjo jėgainę. Tai taip pat yra europinis projektas, nes energija būtų skirta ne tik tai Danijai, bet ir Baltijos šalims, e, kitoms Europos valstybėms. Tačiau pensijų fondas negali prisimti visos rizikos. Ir čia mums reikia jūsų, ponė Maštadai, kad jūs finansuotumėt tą e, rizikingą verslą, e, kaip, pavyzdžiui, jeigu vėjo jėgainę nuverstų, jeigu taip galima pasakyti, tsunamis. Na, gal to ir neatsitiks, bet gali atsitikti ateityje. Tad Tai, ką jūs sakėte apie euroobligacijas, yra labai svarbu ir linkiu jums pačio, pačios didžiausios sėkmės, kuriant šią programą. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, dėkoju už tai, kad suteikėte žodį man kaip Vengrijos parlamento atstovui. Man padarė įspūdį tai, ką pasakė ponai Mainštov ir ponai, ponas, ponas Mirov. Gaila, kad ponas Mainštat nedalyvavo pirmoje mūsų diskusijos dalyje, bet jis e, pasakė tai, kas yra šitos diskusijos esmė. Tai yra, kad krizė prasidėjo JAV ir tai, ką mes vadiname nekilnojamo turto rinkos burbulų. Iš tiesų, tai yra krizė, kuri būtent ir slipėjo toje nekilnojamo turto rinkoje. Taigi, Europa galės būti sėkmingai veikti, jeigu ji nugalės tą struktūrinę krizę. Taip pat manau, kad mes turėtume žengti dar žingsnį, vieną žingsnį toliau. Ponas Maištatas teisus, sakydamas, kad kiti metai bus labai svarbus, artimiausi metai bus labai svarbus ES. Tačiau norėčiau paklausti, ką galima pasakyti apie praėjusius dešimt metų. Man atrodo, kad mes darome per, per nelik daug nuolaidų, kai kalbame apie Lisabono strategijos nesėkmę. Tai iš tiesų buvo didžiulė nesėkmė ir mes negalime sauliaisti tokios nesėkmės ateityje. Mes turime akcentuoti ne tai, kad mums reikia daugiau Europos, bet mums reikia labiau integruotos Europos ir tai reiškia labiau integruotą Europą ir e, rinkose. Taip pat reikia akcentuoti greitą tempą. Mums reikia labai greitai reaguoti, jeigu norime kovoti su krize. Dėkoju, sako pirmininkas. E, toliau ponia Hortense Martens iš Portugalijos. Prašau. Eh, Ačiū pirmininkė ir aš norėjau pabrėžti, kaip eh, naudinga ir svarbu tai, ką minėjo panas Maištadas. Uh, investicijos yra esminės svarbos ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui. Ponas Maštadas pabrėžė tai, kad kas įvyko devintaisiais, įvyko e, dėl investicijų poveikio. Tačiau kaip reikėtų vertinti investicijas, visas investicijas vienodai, o kaip su investicijom į mokslo tyrimus, švietimą, e, kaip su investicijom, kurios yra Europos strategijos 20-iesiams dalies, ar, e, ar jų nereikėtų traktuoti skirtingai. Nes iš esmės e, lėšomis, pavyzdžiui, būtų um, skatinam, e, skatinamas tvarus vystimasis. Portugalija investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius, konkrečiai į e, vėjo vandens energiją ir mums reikia teisės aktų, kad investuotojai galėtų skirti tas investicijas vidutinių ir ilgo laikotarpio. Ačiū, pana Danuta Hubner. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pritarti pirmininkui Maištatui. Iš tiesų iššūkis, kaip finansuoti augimą, o kaip finansuoti uh, E, augimą e, pagal strategiją 20-iesiams. Mes e, turime siekti pritraukti didelės rizikos investicijas, kurios skatintų, tos investicijos skatintų konkurencingumą ir kurtų darbo vietas. Tai dar didesnės iššūkis. Pirmininkė, jūs minėjote, e, kad nacionaliai biudžetai kurį laiką bus mažinami, taip pat e, suabejojate privačios bankininkystės e, vaidmeniu artimiausiais mėnesiais ir metais. Ir čia dar norėčiau jūs papildyti. Europos biudžetas po 13 liks mažas, bet kokiais standartais remiantis, kad ir su kuo atliktume. Biudžetas bus mažas. Ir dar vienas veiksnys, kurį reikėtų nepamiršti, tai yra pasaulinė konkurencija dėl augimui skirtų priemonių, instrumentų, tai iš tiesų mes turėtumėm e, stiprinti e, poveikį visų turimų nacionalinių ir europinių priemonių, nes mes kalbame apie ES biudžeto katalizuojantį vaidmenį, bet aš manau, kad ir nacionaliniai e, parlamentai, nacionalinė valdžia turėtų galvoti apie savo biudžetą, lygiai to pačiu požiūriu. Ir žinoma, jūsų banko vaidmuo dabar e, e, dar labiau e, svarbus. Iš jūsų patirties sakėte, dėl ko investuotojai lengvai nesinaudoja naujom novatoriškom finansavimo priemonėm. Uh, Tai yra e, viena iš priežasčių to yra ta, kad Europoje reguliavimo sistema pernelyg sudėtinga yra, norint pasinaudoti naujais instrumentais, nesvarbu, ar, ar tai būtų e, garantijų sistemos ar testinio finansavimo sistemos. Aš tikiuosi, kad projektų obligacijų e, sistema bus nauja tokia lengva naudoti sistema ir aišku E, komisija dalyvauja tame darbe e, rengiant naują, e, naujus teisės aktus, tad iš tiesų mums reikia geros teisinės sistemos, kuri mums leistų daugelis ryčių pasinaudoti naujom finansavimo priemonėm kuriuom jūs užsiemat, kurių kūrimų užsiemėte, iš tiesų mums reikia uh, sistemos, kaip būtų galima tai e, kurti, reguliuoti, audituoti, e, stebėti. Taip pat svarbu stiprinti administracinius e, gebėjimus, kad visa, visa to, visu to būtų galima pasinaudoti. Dėkuoju toliau pona Štumfal iš Austrijos. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, man atrodo, mes visi sutarėme dėl to, kad mes kalbame apie svarbius iššūkius ir e, jų sėkmė arba nesėkmė apspręs ES ateitį. ES 2020 strategija būtų puikus pagrindas ateičiai ir keli prieš mane kalbėję kalbėtojų pabrėžė, kad mums nereikia kartoti Lisabonos strategijos tikslų, kuomet mes labai gražiai išnekėjome, tačiau nepavyko konkrečiai įgyvendinti tos strategijos. Manau, kad vienintelė galimybė įgyvendinti S2020 tikslus būtų tuos tikslus įgyvendinti valstybėse narėse. Tie tikslai turėtų tapti kiekvienos valstybės narės e, ekonominės politikos dalimi, nes kitaip mes nepasieksime tų tikslų. Kalbant apie ateitį, man atrodo, kad svarbiausios ir svarbiausias prioritetas turėtų būti teikiamas tom investicijoms, kurios yra investuojamos į infrastruktūros gerinimą, e, į įvairias technikos naujoves ir taip toliau. E, aš nežinau, ar Europa nepradės e, e, ne, ne, nepradės atsilikti pasaulinėme kontekste, nes iš tiesų jai labai sunku bus e, konkuruoti su e, tomis dabar pirmaujančiomis valstybėmis. E, todėl mes turime žiūrėti, kaip dinamiškai vystosi Azijos e, valstybės. Ir mums tai pavyks tik tai tada, jeigu ES 2020 strategijos tikslus tikrai įgyvendins kiekviena ES valstybė narė. Ir manau, kad tokie sustikimai kaip šiandieninis turėtų vykti ne kartą metuose, žymiai dažniau. Dėkoju dabar Antoni Van Dijk. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad pakvietėte mus į šį renginį. Aš e, kalbėsiu kaip Laisvės partijos narys. Europa po truputį nugali krizę ir mums kyla tam tikri būkštavimai dėl ES ateities ir dėl euro ateities. Aišku, mes turime stiprinti konkurencingumą, tačiau kitas esminis klausimas yra, kaip mes galėtume stiprinti realią ekonomiką ir MVI pozicijas ir tuo pačiu e, atgaivinti valstybių narių biudžetus bei įvesti griežtesnius reikalavimus bankams. Taip pat kyla e, susirūpinimų dėl valstybių narių suverenumo. Mums ES nėra politinė sąjunga ir mes nenorime, kad būtų kuriama e, Europinė supervalstybė politinė prasme ir atrodo, kad šita krizė kaip tik veda mus prie būtent tos e, stambios valstybės sukūrimo. E, mūsų partija, Laisvės partija, visuomet pasisakys prieš nacionalinių kompetencijų atsisakymo ir e, bet kokių europinių mokesčių. Nesvarbu, ar tai būtų e, finansinių sandorių apmokestinimas, ar tai būtų eurobonai, ar tai būtų, e, e, ar tai būtų euro, euro obligacijos, ar tai būtų projektinės obligacijos. Manau, kad ES turėtų orientuotis ne į silpniausius, o į stipriausius. Mes turime žiūrėti, kad silpniausia grandis būtų sustiprinta, valstybės narės yra pačios atsakingos už savo konkurencingumą. Aš apie tai dar negirdėjau, kad būtų šiandien kalbama. E, iš tiesų ne ES turi būti atsakinga už tai, kad e, atskiros valstybės narės taptų um, konkurencingos. Kalbame apie investicijas ir um, e, ES strategiją 2020 metams. Uh, visos uh, taupimo priemonės skirtos yra spręsti e, cikliškoms deficito problemams ir jeigu norime pasiekti 2020 metų strategijos tikslų, turime kažką daryti su investicijų deficitu, investicijų infrastruktūrą, į plačiai juos į ryšį, į energetikos tinklus ir taip toliau. Mm, kai pirmininkas Meištė pasakė, pusantro iki dviejų trilijonų. Tai yra pusantro karto daugiau nei finansinės perspektyvos suma. Daug daugiau nei galime apriepti. Tačiau e, Suomijoje ir Niderlandos yra paskaičiuota, kad tai sudarys e, daugiau kaip vieną ar du milijonus vienam gyventojui per visą jų gyvenimą. Turime turėti omenyje, kad laikas turi veikti mūsų naudai. Tačiau tam Reikia galvoti, pavyzdžiui, apie imigrantus rautus į Europą. Palyginkime su tuo, ką matome JAV, Australijoje, Kanadoje požiūris turėtų būti galbūt iš trijų elementų sudarytas ir e, daug kas iš kalbėtojų apie tai jau kalbėjo. Finansinės reformos turi lemti didesnį stabilumą e, ir mažesnį sistemos, mažesnį sistemos veikimo kainą nacionalinių biudžetų lėšos turi keliauti ne kokiem burbulam finansuoti, o turi tenkinti realios ekonomikos poreikius. matome, kad ES e, finansų nebeužtenka, taigi reikia galvoti apie naujus šaltinius. Kalbame apie, pavyzdžiui, finansinių sandorių apmokestinimą ar žalesnį ekonomiką. Tačiau turime suvokti, jog galų gale reikia naujoviško e, lėšų perskirstimo mechanizmo ES. Reikia skatinti investicijas ir užtikrinti pasiskirstimą riziką. Kalbame apie e, projekto obligacijas Pirmininkas sako, kad laikas baigėsi. Mums reikia taip pat ir koordinuoto požiūrio. Pirmininkas, mes jeigu taip viršysime pasisakymo limitą, nespėsime baigti laiko, mums liko tik tai 30 minučių, o dar reikia ir ponui Meštų suteikti žodį ir uh, pranešėjų. Ponas Andriukaitis iš Lietuvos. Dėkoju, pirmininkė, iš ties. Labai gerai, kad dabar aiški taisyklė uh, thinking globally, making locally kitaip sakant, thinking European, making locally. Mes turime dabar kaip niekad 27 parlamentai ir Europos parlamentas derinti, koordinuoti ir harmonizuoti savo veiksmus, kad pasiekti Europą 2020. Ir ypatingai labai svarbu, kad, kad e, būtų ryšys tarp e, stabilumo augimo pakto makroekonominių priemonių ir nacionalinių reformų programų, kad šitas ryšys būtų kuo labiau koordinuojams. Lietuva jau pradeda tokius savo namų darbus, mes Seime jau prieimėm kai kurios nutarimus tą kryptimį ir Europos semestro kryptimį. Taip pat e, iš ties e, tai galiu pasakyti, kad regioninis bendradarbiavimas, Baltijos jūros regiono strategija yra geras pavyzdys ir Litpol link, Svedlinkas, Rail Baltica projektai, kurie gali sujungti Baltijos valstybės ir visą Baltijos jūros regioną. Ir štai čia euro obligacijos yra labai puikus ir geras mechanizmas ir suprantama, kad obligacijų išleidimas turi būti skatinamas tokiem projektams įgyvendinti, kurie ateityje, e, kaip sakyt, na, e, sudarys galimybės visam, visam, visam regionui. Ir aš manau, kad e, Baltijos jūros regiono strategija šiandienos kontekste yra labai puikiai. Mes iš ties džiaugiamės Žako Delioro ir Ježė Buzeko iniciatyvą apie tai, kad būtų sudarytas Europos energetinės bendrijos paktas. Va štai ko reikia šiandien pramonė Europoje. Ačiū. Danke. Äh, ben Benson aus Dänemark. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Benson iš Danijos. Ačiū pirmininkė. Toliau kalbėsiu savo gimtają kalbą daniškai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Filip Maištet už puikų pasisakymą. Aš pritariu tam, ką jisai pasakė. Reikia kalbėti apie ilgalaikį finansavimą. E, valstybėse narėse artimiausiams metams buvo e, apkarpytas biudžetas, o mums būtent reikia garantijų sistemos ir to sverto principo, kad galėtume pasiekti to finansavimo, kuris reikalingas ES 2020 strategijos tikslų įgyvendinimui mes esame nacionalinių parlamentų atstovai ir kalbant apie finansų ir ekonominę krizę bei įsiskolinimo krizę, reikia kalbėti apie investicijų priviliojimą į valstybės narės. Tačiau investuotojai turi, turėti, pasit, turi pasitikėti valstybių narių ekonomikomis. Manau, kad šiuo metu ES susiduria su pasitikėjimo e, krize. Dauguma valstybių narių išleido daugiau negu uždirbo. Jos peržengia savo galimybių ribas ir būtent dėl, ko, dėl to e, pakilo palūkanų norma. Ir lyginant su sparčiai besivystančiomis ekonomikomis Azijoje, mūsų rodikliai iš tiesų yra prasti. Mano val valstybė narė netrodo taip jau prastai, tačiau e, kita vertus mes, mes galbūt esame tokioje išskirtinėje e, situacijoje, e, mes gauname daug atostogų, e, turime mažesnį darbo laiką, tačiau tuo pačiu sugebame konkuruoti su kitais. Mano pagrindinis klausimas yra konkurencingumo paktas, kuris yra rengiamas. Jis aišku yra labai svarbus, jisai galbūt padės e, atgaivinti pasitikėjimą ekonomiką. Tačiau ar nebūtų, ponia Maistėt, geriau toms valstybėms narėms, kurių ekonomikoms labai nesiseka e, padėti atgaivinti ekonomikas. Jos nebesugeba sumokėti palūkanų, tai kaip jos atgaivins ekonomiką? Ačiū pirmininkė, tikrai bus sudėtinga. Visų pirma, norėjau paklausti pono Meištada dėl realaus poreikio ar eina kalba apie vis realiai, kas reikalinga pagristai pa, paskaičiuota. Pavyzdžiui, elektros jungtis. Ar reikia teikti pirmenybę būtent elektros tinklų jungimui, ar reikėtų teikti pirmenybę decentralizavimui. Toliau uh, dėl žaliosios ekonomikos, žalio augimo po viso to, ką mes matėme iki šiol, ar iš tikrųjų tai įmanoma ir mokslo tyrimo, tyrimų čia svarba, kokia aš tai nepakankamai, gal, gal nenugirdau pakankamai. Toliau tai, kas yra siūloma, iš tikrųjų yra pakankamai įspūdinga, ta rizikos prisėmimas. Tačiau aš kalbėčiau apie tai, kad bankinis sektorius taip pat turi prisimti atitinkamą atsakomybę. Aš nekalbu apie EIB, bet apie bankinį sektorių. Ir Bazelis 3, paskutinis mano klausimas. Um, ar nebus taip, kad jis sukels dar daugiau problemų jau priedo prie to, ką ir taip, su kokiamis problemomis susiduria šiandien bankai? Aš esu girdėjęs kalbėjęs taip apie tą švaistimą viešo sektoriaus išlaidų tač, pinigų, tačiau iš tikrųjų labai svarbu galvoti apie tai, kad nebūtų dar ir privataus sektoriaus išlaidos taip švaistomos pagal bazarį 3. Žinau, kad vienas kolega už, norėtų užduoti e, kolegė Pervanš Beres norėtų užduoti klausimą ponui Maištatui, ar norėtum jį dabar užduoti ar, ar vėliau? Mano klausimas. Mano klausimas labai trumpas. Kalbant apie investicijas ir tai, kad sunku surasti tinkamą, pakankamą finansavimą, viskas aišku, akivaizdu, apie tai mes kalbėjome krizių komitete jau ne kartą. Tačiau dabar būtų tokie klausimai. Visų pirma, kaip tos naujosios finansinės priemonės, inovatoriškos finansinės priemonės galėtų padėti mobilizuoti uh, europiečių um, taupimą Ir čia kalbėčiau ne vien tik tai apie trečiųjų šalių suverenius fondus. Ir toliau dėl infrastruktūros projektų ir reikalavimų jiems, kiek jie atitinka geros valdysenos reikalavimus, nes tai yra ypač aktualu Europoje po krizės. Pone Maištat, suteiksiu Jums žodį, kad sureaguotumėte visus komentarus, atsakytumėte į klausimus, o paskui dar pasisakys atskirų politinių frakcijų koordinatoriai Atsiprašau, dar pamiršome vieną kalbėtoją, dar turėčiau suteikti žodį ponui Ceronis iš Graikijos, jis yra mano kalbėtojus ir aš aš tiesiog nepastebėjau, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mus dalyvauti šiame e, tarp parlamentinėme susitikime, kuris yra ypatingai svarbus dėl to, kad turime galimybę pasikeisti nuomonėmis su Europos parlamento nariais ir kitų nacionalinių parlamentų atstovais. Krizė išryškino, svarbu, kaip svarbu yra užtikrinti stabilumą finansų rinkose, kaip svarbu yra užtikrinti uh, sanglaudą ir tvarumą. Mūsų ekonomika pergyvena smukimo laiko, nuosmukio laikotarpį, trūksta finansavimo šaltinių. Kaip galima užtikrinti um, augimo, vystimosi finansavimą? Ypač galvočiau apie Graikijos situaciją. Mes priėmėme sprendimą Europos vadovų taryboje buvo priimtas sprendimas dėl stabilumo ir EIB pirmininko e, minėtos priemonės gali būti paprastos, naudingos, efektyvios, užtikrinant e, sanglaudą ir realios e, ekonomikos poreikius. Graikija galvoja, kad reikalinga vadovautis regioniniu požiūriu, kai eina kalba apie tinkamų politikos priemonių parinkimą. Ir štai, būtent vadovaujantis tokiu regioniniu požiūriu, pavyzdžiui, Graikijai būtų labai aktualus turizmas. Tai yra pagrindinė ūkio šaka, kuriai reikalinga ypatinga parama mūsų šalyje. Mums tai yra prioritetas ir todėl um, noriu paklausti, būt, ar būtų galima trečiojo tikslo gyvenimą sustiprinti, būtent atsižvelgiant į realios ekonomikos poreikius ir regioninę specifiką, kadangi vis tik tai mūsų valstybėje yra daug kalnų, yra salų, yra vis tik tai pasienio zonos. Pone pirmininkė, Maištat, e, suti, dabar suteiksiu žodį Jums, prašau. le président, et je le comprends, me donne très peu de temps, donc pirmininkė, e, mums, e, man, man skiriate labai mažai laiko, aš taigi iš karto atsiprašysiu, kad negalėsiu sureaguoti į visą, visus labai įdomius komentarus. Aš tik labai trumpai gal paliesiu tris temas, kurios nuskambėjo daugelis jūsų pasisakymuose. Visų pirma, dėl uh, Um, mažų ir vidutinių įmonių vaidmens, kurios yra labai svarbios tos įmonės mūsų Europos ekonomikoje. Mes žinome, aišku, kad uh, tai yra įmonės, kuriuose dirba mažiau negu 250 darbuotojų ir būtent, būtent mažos vidutinės įmonės yra pagrindinės darbo vietų kuriejos. To reikia nepamiršti. Ir uh, mūsų uh, akcininkų, tai yra valstybių narių pageidavimų. Mes ypač padidinome finansavimą, kuris yra skirtas būtent mažoms vidutinėms įmonėms. Ir mes dabar žiūrime, kaip tų lėšų panaudojimas yra užtikrinamas, mes žiūrime, ar tikrai bankas gali, ar, ar, ar mūsų tas uh, darbas tas leidžia pagerinti prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms prie bankų turimo kapitalo, prie bankinių paskolų. Pone Pietikainin kalbėjo apie kreditus, apie rizikos kapitalą, kad būtent sunku dabar gauti paskolas. Mes galvojame būtent apie specialų fondą, kuris būtų skirtas rizikos kapitalo pasiūlai didinti, kad uh, būtent šiame padalinyje bus numatyta daugiau lėšų. Ir čia paminėčiau SIP programą, europinę programą, kuri taip pat konkurencingumo ir novatariškumo programą, kuri irgi padėjo, e, kuri irgi yra skirta būtent tiems tikslams. Antra tema tai yra projekt, tų obliga, obligacijų e, klausimas. Čia yra labai daug dar e, neiškumų šioje srityje, daug kas neteisingai supranta galbūt tą sritį. E, Panas Delora apie, apie tai užsiminė ir kuomet žurnalistai manęs klausė, ko skiriasi Deloro obligacijos nuo Junker obligacijos Um, e, obligacijų ir nuo baroso obligacijų, aš turiu pasakyti, na, tai yra visiškai skirtingos priemonės. Dėl oro obligacijos tai yra mintis tokia, kad ES irgi galėtų skolintis ir finansuoti investicijas. Čia būtent e, dėl oro iškėlė tą mintį, uh, E, kai mes pradėjome galvoti apie tai, kaip galėtumėm e, padėti finansuoti e, transporto infrastruktūros projektus. Tuo metu, aišku, reikia pripažinti, kad tokie įsipareigojimai, aišku, didina ir um, ES biudžetinę naštą, nes juk eina kalba aišku, apie tai, kad yra skolinamasi vien tik tai tam, kad būtų galima finansuoti investicijas, kurios yra skirtos bendrai geroviai tai yra būtent ES leidžiamos, tai būtų ES leidžiamos obligacijos. Toliau Junkerio obligacijos, taip vadinamosios, tai būtų valstybių narių skolos dalinis finansavimas per e, Europos skolų e, agentūrą e, tam tikrą prasme tarsi būtų ap, apjungtas į bendrą katilą skirtingų valstybių narių įsiskolinimas, E, kad tos valstybės galėtų skolintis ir padengti dalį savo įsiskolinimo. Dalį įsiskolinimo, e, būtent dalį tų skolų būtų galima prisijimti bendrai, bendrai skolinantis. Ir toliau baroso obligacijos yra visiškai kitas dalykas, nes čia uh, obligacijas leistų ne ES ir ne valstybės narės. Obligacijas leistų Mm, bendrovė, kuri galėtų būti valstybinė arba privati, arba valstybinė ir privati. Ir čia tikslas obligacijų būtų e, sukurti tokias obligacijas, kurias galėtų įsigyti e, instituciniai investuotojai būtent eina kalba apie labai ypatingą kategoriją investuotojų, investuotojus, kurie galėtų investuoti ilgalaikiam laikotarpiui. Būtent čia kalbame apie tokias investicijas, kurios yra reikalingos per ilgalaikį laikotarpį. Tačiau paprastai e, tokie e, instituciniai investuotojai turi laikytis labai griežtų reikalavimų ir e, to ir, ir pavyzdžiui, ne visuomet, aišku, gali tos obligacijos, tas, mm, tas finansavimo poreikis atitikti A ar netgi dvigubos A e, kategoriją reikalavimus. Taigi, tam tikra prasme. Uh, būtent tas finansavimo poreikis būtų sudėliotas į skirtingas kategorijas ir viena kategorija būtų būtent um, mm, tokios paskolos, kurioms obligacijas galėtų įsigyti instituciniai investuotojai, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas. O toliau, ką kita parlamentarė minėjo, tai yra vėjo jėgainės. Čia visiškai toks projektas atitinka ES 2020 m. strategijos reikalavimus. Tai yra būtent atsinaujančios energijos šaltinio um, projektas. Tačiau. Um, Būt, kuomet stinga um, invest, investavimo iš įprastinių finansavimo šaltinių mes galėtumėm panaudoti būtent tos, tas um, projekto obligacijas šioje srityje. Kalbant apie Lisabono strategiją, sakoma, kad ji žlugo. Kodėl? Ir kodėl uh, čia strategija 2010-iesiams turėtų pranašumų? Na, čia uh, esmė ne pati strategija. Visų pirma, aišku, analizė tinkamai atspindėjo, kokia yra Lisabono strategijos situacija. Tačiau būtent problema buvo Europos ekonominės valdysenos rytyje. Ir mm, šiandien ekofinė taip pat analizuojama būtent komisijos pasiūlymai dėl ES finansinės valdysenos. Ir čia yra labai svarbus du elementai. Visų pirma, reikia galvoti apie valdysenos sustiprinimą, numatant patikimesnį sankcijų mechanizmą ir taip pat, na, bent jau aš pagėdažau, kad tai būtų, kad būtų sukurtas meha, paskatų mechanizmas, kuris skatintų valstybės valstybės narės labiau e, orientuotis į bendrus tikslus. Tokiu būdu būtų galima išplėsti tą veiklą, nes kol kas e, daugiašalės programos, daugiašaliai veiksmai buvo sutelkti tik tai į e, biudžeto formavimo tikslus. Tačiau diskusijos tokios, kaip kad šiandien aiškiai rodo, kad yra ir kitų ekonomikos politikos aspektų, kuriuos reikia koordinuoti. Uh, E, pavyzdžiui, mokslo tyrimų sritis. Visiškai akivaizdu, kad mūsų investicijos į o, mokslo tyrimų sritį būtų daug efektyvesnės, jei jos būtų koordinuojamos europinių lygmenių. O čia, aišku, um, daugia šalis tas e, koordinavimas, derinimas europinių lygmenių turi apimti ir tas rytis, ne vien tik tai tas, kurios buvo apimtos iki, iki šiol. Um, mano patirtis aiškiai rodo, kad tai yra pagrindinė prielaida, jeigu mes norime užtikrinti, kad e, e, strategija 2020 metams veiktų. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį penkiems koordinatoriams. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti nelgiau kaip vieną minutę, kad suteiktume dar penkias minutės e, poniai Pervanšberės, kad ji padarytų galtinės išvadas. Ponas Engel. Ačiū pirmininkė. Na, gal pažvelgtumėm į istorinius dalykus. Nuo 53 metų egzistuoja mm, sutarties projektas, e, kuris niekuomet nebuvo patvirtintas, e, kad ES gali leisti obligacijas ar tam tikrus popierius, kurie leistų jai, jai finansuoti bendrų, bendrus tikslus, bendrą veiklą. Niekad nebuvo patvirtinta ta sutartis dėja. Čia tie minėti didžiuliai skaičiai, keli milijardai, 250 milijardų, kurių gali reikėti investicijoms į infrastruktūrą. Visų pirma, reikia susitarti dėl finansavimo, dėl investavimo strategijos. Mes turime aiškiai žinoti, kur mes einame, kaip mes uh, norime finansuoti ES biudžetinės sistemas. Dabar dėl verslo, ekonomikos augimo finansavimo. Kol kas mes turime pernelyg mažai įmonių, kurios būtų pasiektų tą kritinę masę, kad galėtų realiai konkuruoti, realiai pritraukti visą reikiamą kapitalą, kurti visą reikiamą infrastruktūrą ir taip toliau. Tai aišku, kad reikės to viešojo sektoriaus pagalbos. E, ir, ir toliau. Io sono un po' preoccupato dalla separazione che facciamo nelle nostre discussioni tra le ragioni specifiche. Ačiū Kas mane neramina, tai kaip mes e, išskiriam tas konkrečias priežastis, čia konkrečių pastebėjimų aš neturėčiau, pavyzdžiui, ponas Maštadas kalbėjo apie Europos strategiją 20-iesiams ką dar šiandien nekartą girdėjom, aš vienas iš manančių lygiai taip pat, jeigu e, nebus plėsnės integracijos, ne, neapginsime euro, be euro ne, nebus tinkamai gyventi Europos strategija 20-iesiams. Todėl aš manau labai svarbu užtikrinti, kad visos suinteresuotos šalės, institucijos, taip pat socia socialiniai partneriai, ilgainiui galbūt perduotų savo tą suverenumą, jeigu taip galima padaryti. Jeigu to nebus padaryta, tikslų nepasieksime. Ir e, turime už, užtikrinti, kad e, stabilumo priemonių nebūtų atsisakoma už ES e, institucijų ribų. Kitaip tariant, turime naudotis uh, E, naudotis tą pačią priemonę. Ole Šmit. Ačiū. Manau, kad tai, ką girdėjome, yra labai naudingai įdomu. Tai iš tikrųjų neina kalba apie tai, kad sukursime jungtinės Europos valstijas. Uh, Tačiau tai diskusijų pradžia. Mes atstovaujame ES piliečius, valstybės, kurios priklauso viena kitos, negalime to pamiršti. Nors e, e, aš tai gerbiu, galbūt kai kurie mano, kad Europos per daug, kiti mano, kad Europos per mažai, kad ir kaip ten bebūtų, mes priklausome vieni nuo kitų, esame tarpusavį susiję. Uh, kaip e, prieš dešimt e, ar penkerius metus net negalėjom įsivaizduoti, kad būsim susiję. E, Lordas Harrisonas, man atrodo, minėjo, kad galvojama apie priekybą yra ir jums Ir e, jūsų kolegoms politikams Londonui galėčiau pasakyti, kaip tik todėl mums e, reikia e, Junktinės karalystės Europos Sąjungoje, kuri pirm, pirmautų plėtojant priekybą, kuri gintų vieną bendrą rinką, o, o kolegai iš Niderlandų galėčiau pasakyti, žinoma, galima viską kritiškai vertinti, bet nereikia už viską, kas netaip vyksta, kaltinti Bruselio. Galime kritiškai vertinti, bet tikrai pasistengkite Bruselio nekaltinti už viską, nes e, toks kaltų ieškojimas, mano supratimu, iš tikrųjų kelia grėsmę e, visai Europos e, idėjai. Ačiū pono Maistodo paaiškinimu dėl, apie poreikį investicijų ateityje ir galbūt Baroso obligacijos geras sprendimas, nes kitaip negalėtumėm finansuoti TNT projektų, tai yra prioritetiniai projektai pagal dabartinę finansinę perspektyvą ir šiek tiek e, žiau negu 8 milijardai yra numatyti 10 biudžete. Ir iš tiesų jeigu prioritetas bus e, su, su, e, suteiktas dėsnės rinko, e, rinkos vertės projektams, stambiems infrastruktūros projektams, tai tada galvojant apie sanglaudą ir konvergencijos politiką šioje srityje, tai ką minėjo ponia Pervanš, įsivaizduokime, kad projektų obligacijos bus įdomesnės privatiems investuotojams. Jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje, Suomijoje, Latvijoje, tarkim, būtų numatoma viena, viena saugykla vieno investuotojo ir viena saugykla Bruselė, tai kuris projektas būtų pelningesnis? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu tik pasakyti, kad EIB pirmininkas uh, labai įdomiai kalbėjo, tačiau po to diskusijose visi sakė, kad norint pasiekti 2020 m. strategijos tikslų, reikia daryti tą ar aną. Tačiau klausimas yra tas, kodėl Lisabono strategija žlugo. Tai yra labai svarbus klausimas. Kodėl Lisabono strategija žlugo? Manau, kad ir strategija 2020 metams žlugs, kadangi yra paremta stabilumo paktu, kuris, yra, kuris visiškai netitinka socialinių reikalavimų, bet kokiu kitokiu reikalavimu. Manau, kad ši strategija taip pat žlugs. Paktas, na, jo negali įgyvendinti, neįmanoma, net ir, ir, ir tose valstybėse, kurios patyrė krizę. Dabar dėl euroobligacijų. Gerai, kodėlgi ne? Finansinių sandorių apmokesinimas gerai, kodėlgi ne? Tačiau kas yra geriau? Ar nebūtų geriau turėti kažką stabilaus, kas užtikrintų euro stabilumą? kur Europos centrinis bankas turėtų realų vaidmenį ir taip toliau. Na ir pabaigai, ponia pirmininkė, konkretus klausimas. Jeigu vienas iš banko tikslų yra taip pat ir sumažinti netoligumą, užtikrinti sanglaudą, ar bankas didesnį dėmesį skiria pačioms silpniausiams valstybėms. Na ir dar vienas dalykas. Pavyzdžiui, investicijos į mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą, ar jos nelaikomos e, taip pat lėšų švaistimu, kaip kad daugelis kitų investicijų. Dabar dėl o, Europos biudžeto, nacionalinių biudžeto ir privataus sektoriaus ryšio, ypač kai na kalba infras, apie infrastruktūros projektų finansavimą, ar o, e, finansavimo kaina išauga, jeigu įsikiša e, valstybinės struktūros. Ar čia vėlgi nėra švaistimas? Na ir pabaigai, pane Bervanž. Ačiū. Pirmininkė, labai gaila, kad panas Mėštatė neturėjo laiko atsakyti e, į mano du klausimus. Visų pirma, pavyzdžiui, dėl e, namų ūkių taupimo ir taip pat dėl nekilnojimo turto ar dėl sanglaudos, pavyzdžiui e, kolegos dėl to išsakė susirūpinimą. Uh, Na, aš bandau pasverti vienų ir kitų atsakomybę aš šiame diskusijoje etape. Visi, kaip košmarą, prisimena Lisabonos strategijos žlugimą ir tikrai nebegalime leisti šiandien tokios savo prabangos dar kartą. Taigi EIB, aišku, turi galvoti apie novatoriškas priemonės, mes turime džiaugtis tuo, tačiau vien to nepakanka, e, turint omenyje ir tai, ką pas pirmininkas pasakė, kalbėdamas apie visus iššūkius iššūkius. Taigi dabar <clears throat> aišku, kad tai turi takoti ir mūsų visas kitas diskusijas, kurios vyksta lygiai grečiai. Pirmininkas puikiai žino, aišku, aš truputėlį paprovokuosiu diskusijas. Negalime tuo pat metu sakyti, kad Lisabono sutar... E, strategija žlugo kelti klausimą dėl švietimo ai, e, ir mokymą kaip alfa ir omega, kuri lemtų visą e, sėkmę ir tuo pat metu negalvoti apie e, tą biudžetą, dėl kurio jūs balsuojate ir jo panaudojimą e, įgyvendinant vakar Lisabonos strategiją, šiandien strategiją 2010 metams ir pamiršti tai, ką sako EBPO, kad per dešimt metų iki krizės pusė valstybių narių sumažino savo biudžetų išlaidą švietimui. Ir niekas nekalba apie sankcijas tokioms valstybėms kurios pačios žlugdo savo ateitį ir visos ES ateitį, kai eina kalba apie konkurencingumo stiprinimą ateityje. Ir čia aš manau, kad reikėtų rimtai pamistyti. Kai mes kalbame, pavyzdžiui, tarkime, apie strategiją, kurią pritaikėme bankams ir draudimo įmonėms, uh, kalbant apie reikalavimus dėl nuosavo kapitalo. Štai ką mes numatėme kintamus rodiklius, kai eina kalba apie nuosavo kapitalo reikalavimą pirmam, antram, trečiam, tre, trečiai pakopai. Ir vienintelis dalykas, ką mes leidžiame, kai eina kalba apie um, vertės paskaičiavimą skir pagal skirtingas kategorijas, uh, Tai būtų. Pensijų paskaičiavimą. Taigi turime galvoti apie apie naują ES biudžeto planavimo laikotarpį, apie kurį mes jau galvome ir kas jums irgi, aišku, jau, jau rūpi. Ir čia manau, kad pirmininkas turi labai svarbę žinę pertikti. Jūs kalbėjote apie tą sverto katalizatoriaus vaidmenį. Iš tikrųjų, būtent sanglaudos politika ES istorija, jeigu vertintumėm, suvaidino labai svarbu katalizatoriaus vaidmenį. Ir jeigu kalbame apie tai, kuris vienetas yra efektyviausiai veikiantis ES, tai yra regionai. Ir būtent, kai eina kalba apie ilgalaikio augimo finansavimą, konvergencijos finansavimą, būtent tai turime turėti omenyje, ypač galvodami apie finansinės perspektyvos tvirtinimą ateityje. Pirmininkas jau mane nutrauks, aišku, bet aš dar vieną sakinį tik pridursiu ir tiek. Kiekvienoje iš jūsų valstybių narių vyriausybės ateis pas jūs ir pasakys. Na, suprantate, e, biudžetas yra ribotas ir todėl aš negaliu